Good morning, ladies and gentlemen. May I... Labas rytas, ponios ir ponai, paprašysiu susėsti. Ir pradėsime posėdį, kuris yra labai svarbus. We expect more members tikimės, kad netrukus pasirodys ir daugiau abiejų komiteto narių, bet neturime gaišti laiko ir galime pradėti. Labai ačiū. Pone Osvaldai, komisijos narė Krecu, mėly kolegos. Man tenka garbė pasveikinti jūs susirinkusi bendrą regi ir koter posėdį, kuris yra nuolatinis kasmetinis sustikimas, kuomet sustinka Europos parlamentas ir Europos regiono, regionų komiteto nariai šią kadenciją e, svarstant e, sanglaudos politiko reguliavimo politiką. Mums tenka aptarti reglamento tekstas su komisijos nare Krecu. Aš manau, kad ši proga leis mums padiskutuoti apie sanglaudos politikos ateitį. Visi mes žinome, kad šiandien daugiau kaip niekada ES susiduria su technologinių ir demografinių pokyčių iššūkiais, klimato kaitos, saugumo klausimai, migracijos ir pabėgėlių krizės, breksito geopolitinio nestabilumo problemomis. E, Europos projekto vertybės yra išbandomos tokiu būdu. Šiame kontekste mums pasiekimas yra nemenkas dėl to, kad sanglaudos politika ir tai išlieka viena iš svarbiausių investicinių priemonių, kurią turi Europos Sąjungos. Valstybės narės, e, visi regionai ir miestai yra svarbus, kuriant tvarę ekonomiką, kuriant darbo vietas, kovojant su energetikos saugumo klausimais, migracijos saugumo klausimais, nes tos prietinės vertės kyla iš sugebėjimo atsižvelgti nacionalinius poreikius, taip pat ir specifinius regionų ir teritorijų poreikius ir taip ES priartinti prie piliečių. Komisijos pasiūlymas 21-27 metams daugiametai finansiniai programai yra geras pagrindas e, koordinuoti ir ieškoti papildomumų tarp įvairių politikos ryčių. Deja, biudžeto karpimas susijęs daugiausia su sanglaudos politika ir žemės auka politika. Savo rezoliucijoje dėl kitos daugiametės finansinės programos patvirtintoje 18 metų gegužės mėnesį Europos parlamentas patvirtino dar kartą savo poziciją kad būtų užtikrintas tinkamas finansavimas svarbiausiams ES politikos rimtims, kad būtų galima veiksmingai vykdyti ES tenkančias užduotis, e, skaitant sanglaudos politikos finansavimą bent jau 2014-2020 metų biudžeto lygmenio. Vienas iš pamatinių principų to teisėkuros pasiūlymo, kuris pateiktas 21-27 metams, būtų sustiprinti e, suderinamumą tarp įvairių fondų pagal bendrą, e, bendrą reglamentą ir kitus dokumentus. Aš e, siūlyčiau modernizuotai žvelgti į sanglaudos politiką, kad ji galėtų daugiau dėmesio skirti šiai politikai per penkias per penkis teminius uh, tikslus siūlomos bendros taisyklės leidžia e, šios fondus siekti su kitais fondais ir e, kitomis programomis, tokiamis kaip InvestEU ir taip toliau. Dėl to parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl sudėdamųjų dalių po 20 metų ES sanglados politikos e, ir 7 sanglados ataskaitoje ryšys tarp sanglaudos ir ES e, vertybių pagerins investicinę aplinką tam, kad būtų veiksmingai gyvendinami ES fondai. Vietos miestų ir teritorinės valdžios institucijos plačiau dalyvaus valdant ES fondus, patvirtinus vietos vystimosi strategijas. Mes susidurėme, e, laukiame ES e, parlamento rinkimų ir turime sutelktai dirbti su teisėkuros pasiūlymais dabar, ne, kurie užtikrintų geras perspektyvas Europos piliečiams ateičiai. Regi komitetas šiuo metu turi e, daug e, teisėkuros dokumentų. Mes tikimės balsuoti komitete dėl visų teisėkuros dokumentų iki kalėdų regionų komiteto pranešėjai yra kviečiami lankytis regijų komiteto posėdžiuose ir pristatyti regionų komiteto nuomonės, kai bus pristatomi projektų e, pasiūlymai susiję su sanglaudos paketu. Turime labai nedaug laiko e, parlamente ir stengiamės pateikti savo nuomonę Europos piliečiams. Tikimės, kad po rinkimų naujasis parlamentas ir toliau dirbs tokiu pačiu tempu kartu su Europos komisija, kad piliečiams pristatyti, pristatytų užbaigtą teisėkuros dokumentų rinkinį, kuris reiks, leis netidėliojant pradėti naują planavimą laikotarpį. Tikiuosi, kad šiandien įvyks vaisinga diskusija. Ačiū visiems, kurie atėjo į šį posėdį ir tikimės, kad šis posėdis bus sėkmingas. Na, o toliau žodis kolegai Osvald. Ačiū ponia Mikhailova, dėkoju komisijos nariai. Parengiau savo pasisakymą, nors jūs pasakėte beveik viską, kas buvo svarbu. Norėčiau tik papildyti kai ką iš regionų komiteto pusės. Aš labai džiaugiuosi šio posėdžio, kuris yra tradicinis, tai pradėjome jį renkti Koter Regi komiteto posėdį prieš penkerius metus. Dabar jis ypač yra svarbu, ypač todėl, kad pas mus lankos ir komisijos narė. Kaip pamenate, prieš tris metus pradėjome kovoti dėl sanglaudos. Junkerio pasiūlymuose jis nebuvo, nelabai buvo šis klausimas ryškus. Mums pavyko suburti alijansą sanglaudai ir komisijai visiems žmonėms parodėme, kokia svarbi yra sanglauda visiems piliečiams. Tai yra dar svarbiau artėjant Europos rinkimams, nes situacija gali tapti pavojinga, jeigu žmonės eis rinkimus e, menkai, neaktyviai dalyvaus rinkimuose ir na, neturėsime gero parlamento sanglauda turi parodyti žmonėms, kokia yra Europos pridėtinė vertė. Mes dažnai apie tai kalbame, bet mums svarbu parodyti, kad žmonės pajustų, kad Europa tikrai m, turi pridėtinės vertės jų gyvenime. O sanglauda yra tas būdas tai padaryti. Taigi mes e, džiaugiamės pateiktų reglamentų, mes turime savo pranešėjus, parlamentas turi savo pranešėjus ir dirbame dabar kartu ir diskutuojame, kaip E, šį reglamentą patobulinti, kad jis geriausiai tarnautų Europai. Bet aišku, kad tas reglamentas yra reikalingas labiausiai paramos gavėjams, nes tai parodo žmonėms, kad šis projektas padeda jiems. Iš mūsų pusės galiu pasakyti kol kas, kad daug, vyko daug diskusijų dėl pasiūlymų ir aš tuo džiaugiuosi, nes sanglaudos politika skirta visiems regionams. Turime regionų kategorijos, aišku, Tai yra mums taip pat svarbu. Tačiau svarbiausia yra ne pats reglamentas. Mums regionams reikia supaprastinimo. Čia nemenkai padirbėta, aišku, bet nemažai dar liko darbo. E, svarbu ne tik reglamentas, bet ir gairės taip pat, nes tai yra kompleksiški dokumentai. Mums reikia, kad projektai atitiktų regionų situaciją. Svarbus taip pat yra lankstumas ir integruotas požiūris siekiant sinergijų. Kol kas turime reglamentą, bet turime komentuoti ne tik jį, bet turime suvokti, kaip mūsų poreikius tenkina integruotas požiūris ir taip toliau. Dabar nenorėčiau švaistyti laiko, nes turime mūsų pranešėjus ir parlamento pranešėjus. Ir, e, e, lauksime diskusijos. Mes mėnesio atidėjome koter posėdį, kad jūs rengtume po šios diskusijos, nes manau, kad po šios diskusijos mes koter posėdį aptarsime savo nuomonę dėl ES reglamento. Ačiū. Ačiū, ponia Osvald. Dabar man tenka garbės teikti žodį komisijos nariai Krecu. labai laukiame jūsų pasisakymą, nes mes dirbame su komisijos pasiūlymu, bet, bet kokiu atveju labai įdomu tai aptarti su jumis. Ačiū, man visada labai malonu su jumis diskutuoti. Ačiū, ponė Mikhailova, dėkoju pirmininkui Osvald, gerbėmiai Europos parlamento nariai, gerbėmiai regionų komiteto nariai. Kaip jau sakiau, man visada labai malonu su jumis bendrauti. Dabar situacija yra ypatinga, nes susitinkame iš karto po to, kai patiekėme pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansinės programos 2021-2027 e, metams. Dabar sprendimas priklauso jums, teisėkuros institucijoms, e, tarybai, Jums, e, jūsų parama visada mums buvo labai svarbi ir e, dabar visų pirma noriu padėkoti Jums. Už tai, kad stovite su mumis fronto linijoje. E, ačiū Jums už diskusijas apie būsimą sanglaudos politiką. Gerai, kad prisiminėte sanglaudos alijansą. Manau, kad Jis buvo labai svarbus ramstis mūsų kelyje. Mes drauge visiems, visoms suinteresuotosioms šalims pasiuntėme labai svarbų signalą. Ir manau, kad turime mm, dabar tai padaryti ir ateityje. Jūs žinote, kad e, sanglaudos politika buvo svarbiausia ES investicijų politika, kurią sudarė 373 milijonai eurų. Milijardai eurų, atsiprašau, tai taip pat yra ir Europos solidarumo bei vertybių ir tvaraus augimo išraiška. Dabar mes pasiekėme labai svarbu ES anglaudos politikos ilgos istorijos etapą ir Manau, kad e, nuo gegužės mėnesio prasidės reikšmingas šios, reikšmingas šios politikos modernizavimas. Jūs žinote, kad ši politika buvo suformuota e, seniai, 1975 metais, tada berots net nebuvo mobiliųjų telefonų. Dabar mes turime šią politiką pritaikyti išmaniesiems telefonams. Aš džiaugiuosi, kad jūs remiate tą modernizavimą visų pirma yra nustatyti naudotojams palankesni prioritetai, antra, ši politika sutelkta į svarbiausius šios dienos iššūkius ir numatyta taip pat paprastesnė ir dinamiškesnė įgyvendinimo sistema. Taigi mūsų prioritetų sąrašas tampa palankesnis naudotojams. Mes um, Europos parlamentui ir tarybai pristatėme prioritetus, mes puikiai žinome, kad e, net neverta turėti išmaniojo telefono, jeigu bus per daug sudėtinga jo naudotis. Taigi ir mes bandome supaprastinti savo politiką. Turime keletą paprastų prioritetų, kuriuos galiu apibendrinti vienu gražiu sakiniu. Tai yra išmani, ekologiška, mažai e, CO2 išskirianti Europą, kuri yra arti savo piliečių. Šioje politikoje nebebus daromas skirtumas tarp mm, tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, pirmas prioritetas yra skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, švietimui, gebėjimui gyvendinti, pasiekti rezultatų. Ir taip pat yra numatomi ir papildomi veiksmai. E, šis prioritetų e, meniu yra paprastas. Jūs žinote, kad ES mes e, atliekame daug svarbaus darbo, bet ne visada tinkamai apie tai komunikuojame su piliečiais. Ir būtent komunikacija dabar yra vienas iš mūsų prioritetų, tai taip pat yra ir tarybos prioritetas, nes labai gaila matyti, kad maždaug 70 procentų ES piliečių eidami į ligoninę, į mokyklą ar važiuodami greitkeliu, nežino, kad visa tai buvo įgyvendinta naudojant ES lėšas ir įgyvendinant solidarumo principą. Tik mes turime septynis prioritetus vietoj vienuolikos, jie bus paprasčiau įgyvendinami. Kitas dalykas - teminė koncentracija. E, keičiame veiksmus, turime pirmą prioritetą - išmanesnė Europa. Ir čia norime padėti pagrindus išmanesniai Europai. Jeigu pažiūrėtume į įmonės, kurios šiuo metu pirmauja pasaulyje, pamatytume, kad tie dabartiniai <clears throat> ekonomikos gigantai atsirado už prieš keletą metų. Kai kurie iš jų susikūrė tiesiog garažuose, Tiesiog jų pasėta kūrybingų idėjų sėkla pateko į derlingą dirbą, buvo kuriami klasteriai, buvo vadovaujamasi inovatoriškomis regioninėmis sistemomis. Dabar mūsų regionuose, mūsų šalise mes norime, kad verslininkai, jauni verslininkai sėtų tas sėklas, kurių prireiks rytdienai Mes užtikrinsime derlingą dirbožėmį, paramą, kad mūsų regionai tap, išliktų aktualūs ir konkurencingi e, technologijų vis labiau veikiamame pasaulyje. E, siekiant pertvarkyti mūsų regionį ekonomiką, reikės įveikti tam tikrus iššūkius. Aš jau minėjau vieną, tai yra technologijų kaita. Dar svarbesnis iššūkis yra pereimas prie mažadaršės ekonomikos. Ir čia kalbu jau apie antrą prioritetą. Tai yra ekologiškesnė, mažiau CO2 išskirianti Europa. Bus siekiama daugiau naudoti atsinaujančius energijos išteklius, kurti išmanesnės, pažangesnės energetikos sistemas. Aš manau, kad Europa turi potencialą tapti pasaulio lyderė šių technologijų prasme. Trečias dalykas - paprastesnė, dinamiškesnė gyvendinimo sistema. Jeigu norime šio laikinės, modernios politikos, turime modernizuoti ir gyvendinimo sistemas. Nėra prasmės, e, pavyzdžiui, na, čia grįšiu prie to, ką jau minėjau, nėra prasmės turėti išmaniojo telefono, jeigu neturime bevėlio ryšio arba jeigu ryšys yra lėtas. Labai svarbu yra nesustoti, ne, nedelsti, nes taip nieko nepasieksime. Mes turime pasimokyti iš praeities ir dabartinio programavimo laikotarpio klaidų. Aš esu jums labai dėkinga nes manau, kad jūs labai paremėte tokį radikalų supaprastinimą. Mes draugės siekiame mažinti biurokratiją. Veikė aukšto lygio supaprastinimo grupė. Mes pasiūlėme ambicingą, racionalizuotą ir daug paprastesnį tinklą. Mes norėjome dėmesį perkelti nuo procedūrų į rezultatus. Daug svarbiau naudos gavėjų sutelkti dėmesį į gyvendinimą, o ne dokumentų pildymą. E, visi programų, projektų vadovai dabar priversti daug laiko skirti procedūroms, ataskaitų renkimui, sąskaitoms, turbūt tokių skundų jūs išgirsite visur, kur be nuvyktumėte. Taigi mes dabar norime labiau koncentruotis į rezultatus. Dar vienas labai svarbus principas šiais neramiais laikais, iššūkių kupinais laikais yra pasitikėjimas. Mes turime remtis vadovų projektų valdytojų patirtimi, nes jie tos patirties turi. Neturime Briuselėje būti arogantiški ir apsimesti, kad būdami čia žinome, ko reikia jiems. Mes turime pasistengti renkti labiau pritaikytas ir lankstesnės programas. Mes turime pasitikėti e, valdymo institucijomis, e, turime būti tikrai, kad jos bus pasirengusios blogiausiams scenarijams ir neturėtų būti bijoma auditų. Mūsų pasiūlymai dėl supaprastinimo yra platus, didelės apimties. Neturiu dabar laiko jų visų išvardyti. Tiesiog noriu Jums e, rekomenduoti pasiskaityti mūsų supaprastinimo vadovą. Ten yra aprašyta 80 supaprastinimo priemonių noriu padėkoti Jums už teigiamus atsiliepimus su daugeliu iš jūsų diskutavau, diskutavau su Europos parlamento, regionų komiteto nariais ir su daugeliu kitų suinteresuotųjų subjektų. E, sulaukėme daug paramos mūsų supaprastinimo pastangoms ir tikiuosi jūsų paramos ir artimiausiais mėnesiais, kai šie reglamentai bus aptariami Europos parlamente ir taryboje. Man tikrai reikia jūsų pagalbos Žinau, kad Europos parlamente ir regionų komitete norima paspartinti susitarimą ir susitarti iki e, rinkimų Europos parlamentą. Tačiau problema ta, kad mums reikia kalbėtis ir su valstybėmis narėmis, su atstovais e, vado, e, ministrų taryboje. Mm. Ir reikėtų susitarimą pasiekti iki rinkimų į Europos parlamentą ne vien dėl to, kad artėja rinkimai. Tiesiog žinome, kad bus šimtai tūkstančių projektų, kuriuos teks užbaigti su nacionalinėmis lėšomis, o ne su Europos lėšomis, jeigu nebus pasiektas susitarimas. Taigi labai svarbu pasiekti susitarimą pirmininkaujant Rumunijai. Jūs žinote, kad dabar e, vėluoja kai kurie projektai ir taip yra dėl dviejų svarbių išorės veiksnių, nes e, kai kurie sprendimai buvo priimti per vėlai. 2014 mm, m. gruodį, tada atsirado tam tikra spraga ir tikras įgyvendinimas prasidėjo 2017 metais, o tikrosios išlaidos atsirado tik šiemet. Ir aš tikrai nenoriu nieko slėpti. Atvirai sakau, kad man reikia jūsų pagalbos. Tikrai yra priežasčių keistis, bet e, dažnai e, žmonės tiesiog yra linkę likti prie senų dalykų, pavyzdžiui, prie senų mobiliųjų telefonų, bet tai nėra mūsų ateitis. Todėl uh, Prašau jūsų prisidėti prie manęs ir priminti kitiems suinteresuotėsiams subjektams, ypač Europos ministrų taryboje, mm, priminti, kad e, jeigu liksime prie to, kas sena, tai reikš didelės išlaidas. Mes turime siekti, kad įsigaliotų ne tik daugiametė finansavimo programa, bet ir mūsų teisės aktai turiu pasakyti, kad labai didžiuojosi tuo, ką pasiekėme, nes prieš vienerius ar dviejus metus mes svarstėme, ką daryti su breksitu, nes neteksime antros pagal dydį šalies donorės. Taip pat e, svarstėme, ką daryti su sienų kontrolė. Anksčiau ES nebuvo prašoma čia įsikišti, o dabar mes turime didžiausią E, sanglaudos politikos e, paketą ES istorijoje, tai yra 333 milijardai eurų. E, ši programa apriepia visus regionus. Ir tai yra labai svarbu, nes aš visada sakiau, kad neturime sutelkti dėmesio vieni turtingus ar neturtingus regionus. Aš sakiau, kad ne vienas regionas neturi būti paliktas nuo šalyje. Tokia politika priartina Europą prie piliečių, tai labai svarbu, turint galvoje rinkimus, kurie artėja. Tačiau iš tikrųjų reikėtų galvoti ne apie rinkimus, reikia galvoti apie kylančią antieuropinę bangą ir sanglaudos politika jau pasiekė daug puikybė, puikių rezultatų daugelį valstybių narių, bet kai kurie iš jų yra supras, laikomi savame suprantamais dalykais. Turbūt vakar matėte, kaip pirmininkas Junkeris buvo sustikęs su jaunimu, kiek daug žmonių pagal Erasmus programą keliauja, vyksta į kitą šalį studijuoti ir jiems tai yra savame suprantamas dalykas. Tačiau prieš 30 metų to nebuvo, tai net, netaip jau seniai. Taip pat turime prisiminti ir komunizmo laikus, kai negalėjome keliauti, rinktis, kur studijuoti. Manau, kad esame pakankamai jauni, kad jaustume atsakomybę už kitų kartų ateitį. Dar kartą dėkoju. Jau sakiau, kad mes norime rezultatų Europos, pažangesnės Europos, maža taršės Europos ekonomikos, kuri saugo mūsų planetą, mūsų vaikams ir mūsų vaikų vaikams. Kiti žingsniai yra labai aiškus. Turime ambicingą darbų grafiką, kurį, manau, pavyks įgyvendinti. Noriu dar kartą padėkoti Jums visiems um, už tai, kad įsipareigojote laikytis šio įtempto darbų grafiko. Greitai prasidės dėrybos. Manome, kad kitame dėrybų raunde, dėrybų dėl DFP raunde prireiks keliolikos ar keliasdešimt trilogų. Aš e, tikrai esu jūsų bičiulė, esu atvira, visada kalbu labai atvirai. Jūsų darbo grafikas yra įtemptas, aš jam pritariu, bet galbūt galėtume būti dar ambicingesni. Ačiū Jums uždėmesi, laukiu Jūsų klausimų, pastabų ir diskusijos. Much, Now... Dėkuoju komisijos nariai. Tęsime diskusijas. Suteiksiu žodį koordinatoriams iš abiejų komitetų ir tuomet suteiksiu žodį nariams. Taigi visų pirma, suteiksiu žodį APP koordinatoriui. Ar jūs pasirengęs kalbėti? Ponas Arimom. Dėkoju, pirmininkė. Pasisakysiu spontaniškai, todėl kad e, Fanny ir Seloj nedalyvauja posėdėje. Norėčiau padėkoti kalbėtojams už tai, kad e, gynė ir gina regioninę politiką. Mano manimo, 2016 metais jie yra svarbi. Ir turint omenyje 19 metų gegužės e, darbo atvarkė, tai yra irgi taip pat labai svarbu. E, aš kalbu kaip pranešėjas ir kaip e, frakcijos atstovas. Pastaraisiais mėnesiais mes ėmėmės to, ko buvo iš mūsų prašoma, to, kas buvo svarbu. Tai yra, mes ruošiame parlamente pranešimą, uh, Tai darėme greitai, norėjome jį pristatyti komitetui tam, kad būtų galima pereiti prie trišalio dialogo kuo greičiau. Tai nebuvo lengva. Visi pranešėjai žino, kad vasaros atostogų metu mums teko daug dirbti ir iškilo dar viena kliūtis. Tai yra teisėkuros pranešimą susijęs su daugiametė finansinė perspektyva. Dėl to mums teko susisiekti su daugeliu asmenų, subjektų ir dėl to reikėjo daugiau laiko. Dėl, todėl nusprendėme pasitarti su pagrindiniais subjektais. Uh, pranešimai buvo paruošti, aš manau, kad jie yra geri ir aptarsime juos komitete. Bus pateikti taip pat ir kompromisiniai pasiūlymai. Jais bus pakeistas komisijos tekstas, bet manau, kad e, komisijos e, gairės e, nepakis. Ir e, manau, kad iki numatyto laiko termino, iki metų pabaigos, mes jau gali, galėsime pereiti prie trišalio dialogo. Vis dėlto šiandieną reikėtų iškelti kl vieną klausimą. Šiandiena yra spalio 9 diena, 2018 metai. Kodėl būtent dabar mums labai reikia regioninės politikos? Diskusijos apie daugiametę finansinę perspektyvą. Ir yra pagrįstos e, taupimu, dar didesniu apkarpimu. Ir dėl to visų pirma nukenčia regioninė politika. Anksčiau mes sugebėjome palikti tą patį finansavimo lygį ir dėl Junktinės karalystės pasitraukimo galbūt bus tam tikrų apkarpimų. Taigi mums reikėtų klausti savęs, Kaip galėtume ginti, saugoti regioninę politiką, kuriuose srityse galime biudžetą apkarpyti ir kuriuose ne. Turėtume nepamiršti ir esamo politinio konteksto. Regioninė politika turi būti išsaugota dėl trijų paprastų priežasčių. Visų pirma, manau, kad Europoje žodis solidarumas šiandieną prarado savo prasme. Tai kitokia, jo kitokia prasme, negu mm, kad mm, įvertino ES steigėjai. Tai yra, kad stipresnėji turi ginti silpnuosius, silpnuosius. Aš manau, kad šis idealas turėtų išlikti, nes jeigu mes jo atsisakysime, jo, jo, jo neremsime savo politikos, tuomet Europa praras kaip ir savo dvasę. Uh, Dėl to šiame komitete ir regionų komitete mes turėtume dėti pastangas tam, kad to išvengtume. Tai ir buvo pirmas aspektas. Antras dalykas. Pasaulis keičiasi ir struktūrinė politika iki šių, iki dabar davė ganėtinai nemažai rezultatų. Mes keitėme taip pat jos ir tikslus. Uh, Ateityje statysime, ne, tiesime ne tik autostradas, greitkelius, bet taip pat kursime ir išmanėją Europą. Tai reiškia, kad Europa turės būti ir išlikti lyderiu ir klimato kaitos, kovos su klimato kaitas rytyje. Jau praėjusį kartą apibrėžime, kaip reikėtų skirti regioninius fondus, kokiais tikslais reikėtų vadovautis. Ir mūsų lyderio vaidmo turi išlikti, niekam jo neturime atiduoti, nes mes per regioninę politiką kūrėme ateitį, mes ir, ir remiamės nu, solidarumu galvodami apie ateitį. Taigi turime e, garsiai kalbėti apie tuos mūsų ateities projektus, projektus, kurie yra skirti mūsų vaikams. Ir dar vienas klausimas, kuris uh, mums kelia susirūpinimą yra toks. Man susidarė įspūdis, kad e, valstybėse narėse įsivyravo tendencija, kad reikėtų pirmumą skirti būtent savo šaliai. Tai prasidėjo nuo Amerikos šūkio America First, pirmiausiai Amerika. Dabar labiau žiūrima į šalies vidų ir pamirštama kaiminystė. Aš esu pranešėjęs taip pat ir Interreg. Aš manau, kad e, tikrai yra kilnu, kai 3-4 valstybės, 3-4 partneriai susitinka diskutuoti apie kokią nors problemą ir ieškodami bendro, ieškoti bendro sprendimo. Europa yra Europa. Norėčiau, kad Europa išliktų tokia pati, kokia buvo, kai aš buvau jaunas. E, ir kai būsiu taip pat ir vir, dar vyresnis. Esmė, e, svarbiausia idėja yra e, tai, kad daugeliu žmonių nemažai kartų tik, galėjo tik pasvajoti apie e, sienų šalinimą Europoje, o dabar tai yra įmanoma. Taigi mes turime pasitelkti bendrą valdymą, kuriu, kuria, kurį vyk, vykdant bendradarbiautų ir regionai bei atskiros valstybės. Mums reikia ginti tokią politiką, tokią išmanę, protingą politiką. Tai yra tik gražus žodžiai, žinoma, jeigu negausime tinkamų lėšų ši, mano minėtiems trijiems, trims sektoriams. Politikos netol, negalėsime vystysim, vystyti, jeigu dėl apkarpimo e, teks keisti savo regioninę politiką. Visą tai, kas yra tekste, turi prasme tik jeigu bus skirtos biudžeto lėšos. Taigi turėtume raginti valstybės narės Mm, turime sakyti valstybėms narėms, kad jeigu norime regioninės politikos e, paremtos šiais trim, mano minėtais trim aspektais, reikia lėšų, reikia daryti spaudimą, lobistišką spaudimą tam, kad būtų daromas tinkamas spaudimas. Mano pranešime dėl Interreg yra kalbama apie tai, kad reikėtų platinti informaciją, teigiamą informaciją apie Europą. E, agentūra, kuri norėtų skleisti tokią informaciją, galėtų mums priminti, kad mes jau turime tinkamą priemonę informacijai apie Europą skleisti, tai yra regioninė politika, kuri pasiekia ir miestus, ir regionus. Uh, Turime informuoti piliečius būtent per šią priemonę, nes e, jau kalbėdami ir apie omnibus minėjome, kad turime naudoti lėšas informacijai skleisti, informatumui didinti. Taigi turime įtikinti, kad e, valdžia, valdžios institucijos taip pat turėtų prie to prisidėti. Nevyriausybinė organizacija arba įmonė, kurios dalyvauja, pavyzdžiui, regioninės politikos programoje, negali, e, negali skolintis ba, iš bankų, užuot ėmę lėšas iš Europos, dėl to, kad tai per daug sudėtinga. Taigi, mes galime prisidėti prie regioninės politikos ir galime taip pat pasitarnauti, padėti Europai. Tai būtų paslauga mums visiems ir tai būtų tikrai svarbus žingsnis. Dėkoju. Dėkoju. Iš regionų komiteto pasisakės pana Katiuša Marinė bendrų nu, nuostatų reglamento pranešėja. Dėkoju pirmininkė, dėkoju e, regio komiteto e, pirmininkui komisijos nariai. Aš manau, kad e, šios ryto susitikimas yra tikrai labai svarbus. Svarbus ir kalbant apie mūsų darbą. E, Ir jis svarbus taip pat ir regionų komitetui bei patiems miestams ir regionams, todėl kad mes atstovaujame miestus ir bendruomenės. Todėl kad e, sanglaudos politikos ateities tema yra, kaip kad minėjo komisijos narė, viena iš svarbiausių investicijos, e, ES investicijų programų. Kaip jau buvo minėta, ji yra paremta solidarumu ir integracijos procesu, kova su skirtumais. Bet ši politika taip pat yra, yra iš vienas iš svarbiausių strateginių investicijų pro, m, mm, projektų. Ypač per finansų krizę ir tose regionuose ir miestuose, kuriuose krizės smogė labiausiai per finansus ir per e, viešasias išlaidas. Regioninė politika tose regionuose e, ilgai, ilgokai buvo vienintelė investicijų priemonė. Tuose regionuose, tuose miestuose e, valdžios atstovai suprato, kad ši politika ne tik atsvarbi, bet ir solidar, solidi, e, stipri. Mes manome, kad turint omenyje komisijos pasiūlymą ir dėrybų pradžią, šis momentas yra svarbus. E, tikrai svarbu, kad parlamentas ir regionų komitetas diskutuotų, nes mes atstovaujame mūsų bendruomenėms. Parlamentas yra tiesiogiai renkamas piliečių. E, bet ir regionų komitetas taip pat atstovauja vietos institucijoms, teritorinėms institucijoms. Taigi mūsų abiejų institucijų darbas yra svarbus. Visų pirma, jo reikia tam, kad galėtume išvengti to, kad sanglaudos politika nebūtų laikoma tik tam tikrą apsaugos priemonę miestams ir regionams, kuriuose kyla didžiausių problemų e, ir yra didžiausia atskirtis. Net tai turi būti politika, kuri būtų tinkamai struktūruota politika ir kuri būtų taikoma visiems regionams ir miestams, kuriems to reikia. Taigi mes norime ginti sąnglaudos politiką ir užtikrinti, kad ji būtų skirta visiems, kad ji prisidėtų prie inovacijos, augimo ir būtų naudojama visose regionuose, ne tik labiausiai atsilikusiuose. Norėtume taip pat pabrėžti, kad jos programavimas turėtų būti regioninio ir teritorinio pobūdžio. Taigi svarbu, kad būtų pasitelkta daugia pakopė valdysena, užtikrintas subsidarumo principas, kad dalyvautų instituciniai ir ekonominiai bei socialiniai partneriai. Jie prisidėtų prie programavimo politikos apibrėžimo. Taigi mūsų nuomonė, kuri jau buvo paruošta, 20, spalio 24 dieną, ko tarp bus balsuojama dėl mūsų pranešimo. Aš ir kolega Snaideris e, rašoma, kad e, svarbu užtikrinti, kad valstybės narės nesinaudotų tik nacionalinių e, į nacionalinius interesus orientuotų požiūrių ir rašome, kad būtų užtikrinta, kad e, ši priemonė, ši, ši politika būtų naudojama visų regionų investicijoms. Taip pat kalbėjome ir apie perinamo laikotarpio regionus bei apie vidutinės ir vienam asmeniui skirtas pajamas. Ir Europos parlamente bus paruošta, paruoštas šis pranešimas. Manome, kad e, reikėtų siekti e, e, nepamiršti, kad yra ir bendrų taškų, kad mes sutarėme dėl tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, mes sutarėme, kad būtina, kad užtikrinti, kad ir teritorija teritorinės institucijos prisidėtų prie šios politikos, tam, kad bus nepamirštas teritorinės požiūris. Ir parlamentui ir mums yra svarbus supaprastinimas. Komisija yra pas, pateikusi pasiūlymą šioje srityje. Reikia pasiekti a, piliečius, įmonės, net ir pačias mažiausias bendruomenės dalis. Taigi ši politika neturėtų būti kliūtis. Sanglaudos politika turi būti kuo arčiau piliečių ir taip Europa labiau reaguos į poreikius į piliečių ir e, institucijų bei įmonių poreikius ir tai bus užtikrintas didesnis pasitikėjimas Europą mūsų abejonė, mes išreiškime abejonės dėl N plus 2 modelio. Mes manome, kad vietos institucijoms reikėtų N plus 3 taisyklės, kuri dabar egzistuoja, nes gali būti, kad persidengs senasis programavimo laikotarpis ir naujasis ir tuomet gali būti sunku perėti prie naujo modelio ypač tose vietose, kuriuose yra strate, naudojamos strateginės investicijos. Bei, nežinau, kokia jūsų nuomonė apie dar vieną klausimą. Mes manome, kad svarbu pabrėžti, kad sanglidos politika negali būti susijęta su makroekonominėmis sąlygomis. Uh, jeigu jos nėra susijėtos su regioninėmis ir vietos institucijomis ir jų vaidmeniu. Manau, kad e, dėl. Manau, kad tai yra e, svarbiausia klausima, dėl kurių mes sutarėme. Ir manau, kad tikrai dar galime puikiai pasidarbuoti. Ir mūsų darbų mes galime apsaugoti sanglaudos politiką. Baigdama pasakysiu, kad sanglaudos politika yra e, labiausiai apčiuopiama politikos sritis Europoje. Ji yra orientuota į darbo politiką, į strateginės investicijas, į aplinką, urbanizmą, e, miestų rekvalifikavimą. E, tobulinimą ir būtina tink, užtikrinti, kad e, būtų pasitelkiami ir tinkami valdysenos modeliai. Taigi, nepamirždami ir 2019 metų, manau, kad per šią politiką mes galime prisidėti prie pasitikėjimo Europą didinimo. Taigi, vystydami dėrybas su valstybėmis narėmis, su jų vyriausybėmis. Turėtume užkirsti kelią ir nacionalizavimui tam tikrus ryčių, nes dėl to galėtų kilti didžiulių problemų. Mūsų nuomonėje šis aspektas yra pabrėžiamas ir uh, ir dėrybų metu, dėrybų su valstybėmis narėmis metu mes pabrėžiame šį aspektą ir tai, kad reikėtų ginti biudžetą, reikalauti tinkamo biudžeto tam, kad būtų galima skatinti integracijos politiką. Ačiū toliau, ponia Krėl ir socialistų ir demokratų koordinatorė regi komitete, bet taip pat ir viena iš pranešėjų rengiant bendro, bendrų nuostatų reglamentą. Ačiū, pirmininkė. Galiu pritarti tam, ką sakė mano sarimo iš principo apie sanglaudos politiką. Mūsų nuomonės tikrai yra vienodos ir aš visiškai pritariu tam, ką jisai sakė, todėl tų žodžių nekartosiu. Bet yra du, trys specifiniai aspektai, kuriuos norėčiau paminėti. Manau, kad parlamentas, ypač regi komitetas, regionų komitetas, turi ypatingą atsakomybę piliečių akise. Nes kaip institucija mes esame tarpininkas Mes e, esame, turime ryšį su Europos piliečiais, turime kontaktus tiek su institucijomis, tiek su piliečiais. O tai yra ypač svarbus sanglaudos politikai. Nes sanglaudos politika yra vienintelė investicinė priemonė, dėl kurios sprendžiame kartu su miestais ir regionais vykdomas bendras planavimas, o po to priemonė taikoma ir regionuose panaudojant Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Todėl mums reikės šios politikos ateityje. Valstybės narėse plinta euroskepticizmas Daugelis e, vyriausybių rodo tendencijas e, renacionalizuoti šią politiką. Visi esantis čia šiandien turi užtikrinti, kad ES dirbtų sėkmingai ir susigražintų pas, Europos piliečių pasitikėjimą. ES yra sprendimas. sanglaudos politika susijusi ne tik su investicijomis į projektus, tai yra investicijos siekiant užtikrinti pasitikėjimą Europos Sąjungą. O čia globalizuotame pasaulyje Europos Sąjungos mums reikia, nes viskas eina nepaprastin, o sudėtingin ir viskam poveikį tai padaro ir klimato kaita. Manau, kad dėl to visi sutarėme. E, kai kurių kolegų šiandien čia nėra, bet galbūt jie seka posėdį e, ekranuose. Ir aš norėčiau paraginti jūsų išgirsti Europos parlamento reikalavimus naują dokumentą finansinę programą rengti atsižvelgiant į tai. Mūsų komitetas bando savo pozicijas dėl sanglaudos politikos patvirtinti kaip galima greičiau. Pirmininkė minėjo, kad norime balsuoti gruodžio mėnesį ir po to galėtume pradėti trialogus. Taip ir padarysime, o dėl pagrindinio reglamento galiu pasakyti, kad kartu su Andrei Novakovu, kitų pranešėjų, rengsime savo pranešimą dėl reglamento darybas, netrukus pradėsime ir kai kalbam apie programavimą ir valdyseną, mes norėtume e, dirbtis trilogos ir užbaigti šį darbą, kad e, regionai žinotų, ko tikėtis. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Tačiau virš mūsų kabo Damoko kardas, tai yra DFP. Tai jeigu nebus sustarimo dėl pono Ettingerio ir komisijos pasiūlymų, jeigu nebus sutarta dėl to, ko nori parlamentas, tai tai reikš, mėly kolegos, kad valstybės narės taryboje pritars pasiūlymui, kuris yra mažesnis netgi negu komisija siūlo. Jeigu taip atsitiks, mes turėsime iš esmės peržiūrėti sanglotos politiką. Aš nenorėčiau, kad tai būtų, todėl mūsų siunčiamas signalas yra tai, kad reikia reikalauti, kad taryba pateiktų pasiūlymą pradėti darybas. Ir tada galėsime sutarti kažką trise su komisija ir taryba, kad galėtume toliau prasmingai dirbti. dirbti. Nu, kai dėl pagrindinio e, reglamento komisijos pateikė pasiūlymą įtraukiant į sanglaudos politiką visus regionus. Tai mums atrodo labai svarbu. Tai ypatingai svarbu, turint galvoje sanglaudos politikos ateitį. Tačiau ateityje sanglaudos politikai reikia taip pat ir stiprios partnerystės politikos. Regionai, vietos valdžia ir miestai turi būti įtraukti į programų rengimą. Todėl mes ir norime sustiprinti šias nuostatas teisės aktuose. Mes taip pat manome, kad yra svarbu, kad kaimo plėtra būtų įtraukta į sanglaudos politiką. Kaimo plėtra ne tik turėtų būti vertinama per ne, žemės ūkio plėtrą. Kaimo plėtra yra daug platesnis dalykas, todėl nu, kaimo plėtrą reikia įtraukti ir bendrųjų nuostatų reglamentą. Ir mūsų komitetas sako, kad kaimo plėtros fondas turi būti vykdomas pagal bendrųjų nuostatų reglamentą. Kaip sakė kolega Rimon, Mus domina taip pat Interreg programa ir norėtume, kad daugiau finansavimo būtų skirta šiai programai. Todėl mes prašome Regi komiteto padidinti Interreg biudžetą 3 procentais. Nesvarbu, ar tam panaudosime komisijos pasiūlymą kaip pagrindą, ar renksime parlamento pasiūlymą. Norime, kad būtų Interreg programai skirta daugiau lėšų ir norėtume, kad būtų plėtojamas bendradavimas pagal Interreg programą. Kita vertus, kalbant apie turimas lėšas, reikia jas veiksmingiau panaudoti ir na, tą finansavimą sieti su kitomis programomis. Mums atrodo tai nesvarbu. Taip pat labai aiškiai noriu pasakyti, kad sanglaudos politika nėra vien tik tai priemonė kurią gali panaudoti bet kur. Ne, sanglaudos politika taip pat turi būti naudojama ir moksliniams tyrimams, ir plėtrai, taip pat kovai su klimato kaita. Taigi mums reikia sutelktos politikos skirtingai nuo kitų Europos politikos ryčių. Todėl aš norėčiau pabrėžti artimą ryšį e, su ateities mokslinio tyrimų programa Horizontas Europai. Taip pat svarbus yra ryšys su programa InvestEU. Tai mums atrodo labai svarbu taip pat. Turime aptarti, ar mes sutarėme su pasiūlytais perkelimais. Pranešėjai yra prieš e, tai, bet žinau, kad pozicijos čia skiriasi. Per ateinančias kelias savaitės ir kelias mėnesius, žinoma, sieksime kompromisų ir šiais klausimais. Na ir vėlgi dar kartą noriu padėkoti komisijai, kuri dėjo didelės pastangas, kad įgyvendintų tai, kas buvo sutarta dėl omnibuso ir supaprastinimo ir įtraukė tai naują į pasiūlymą. Mes tam pritarėme. nedažnai galiu kalbėti būtent taip, kaip kalbu šiandien, bet norėčiau šį beitą pasakyti regiono komitetui. Nėra prasmės siekti vien tik tai supaprastinimo Europos lygmenių. Reikia supaprastinimo. Ir pačiose valstybės narėse ir regionuose. Aš dažnai lankausi regionuose, ne tik Vokietijos regionuose. Ir žinau, kad kiekvienoms valstybėms reikia dėti pastangų taip pat su paprastinimo srityje, nes ir ten e, to supaprastinimo reikia. Ir niekam nebus naudinga, jeigu po penkerių metų pasakysime, kad norime, norėjome, kad viskas būtų paprasčiau, bet Bruselis, Bruselis neleido to padaryti. Negalime taip kalbėti nuolat ir visą laiką, nes e, visą tai tik tai stiprins euroskeptikų e, pozicijas. Mes turime užtikrinti supaprasnimo visais legmenimis. Taigi parveškite tą žinią namo ir savo regionuose. Pabandykite užtikrinti, kad um, būtų pasitikinima e, valdysena ir biurokratinėmis priemonėmis, bet kad tas pasitikėjimas būtų dvipusis, kad galėtume eiti į priekį. Pranešiai tikrai sieks to rengdami pranešimą dėl bendro, bendrųjų nuostatų reglamento. Aišku, reikia gerinti komunikaciją. Jeigu tos pinigus geriau išleisime, reikia kalbėti apie tai, apie tai, kokie naudingi projektai yra parengti. Aš manau, kad daugumo piliečių tiesiog nežino, ką ES daro regionų labui, kaip į ten investuoja. Aš pamenu, kai dėrėjomės prie, dėl paskutinio reglamento, tai buvo sudėtingiausi skyriai trialogų metu, sunkiausia buvo sutarti su valstybėmis narėmis, kur turėtų būti parašyta, kad ES padarė, suteikė finansinį įnašą E, įsivaizduokime, kad jeigu pakabiname lentelę, kur parašyta, kad šią, šį projektą parėmė ES. Tai kai kurie žmonės po to sako, ne, taip negalima daryti. Hmm. Nes e, ten pat rengiami ir nuolatiniai kiti projektai ir toliau, bet taip juk lengva padaryti Tai rodo, kad ES prisideda prie sprendimų paieškos regionuose, siekiant padėti žmonėms. Ir apie tai galima garsiai kalbėti. Na, šis klausimas e, bus svarbus ne tik prieš rinkimus, mums reikia susigražinti pasitikėjimą ES darbu. turime parodyti, kad mūsų institucija gali pasiūlyti sprendimų problemams spręsti, o po to tos sprendimus galime gyvendinti. Neturėtume būti vertinami kaip tie, kurie problemas sukelia. Europa nėra problema. Europa yra sprendimas ateičiai. Ir manau, kad turime pasidarbuoti kur kas e, smarkiau. Mes visi stengiamės tai padaryti regijų komitete ir tikiuosi, kad kartu pasieksime sėkmės. Ačiū. Now, Ačiū dabar Michal Schneider, jis yra e, vienas iš pranešėjų dėl bendrųjų nuostatų reglamento. Ačiū. Noriu padėkoti už tai, kad yra surinktas šis bendras posėdis. Jis yra labai vertingas. Anksčiau, kai diskutuodavome susitikę pasiekdavome svarbių rezultatų, e, kurie darydavo teigiamą poveikį visai Europos Sąjungai. Aš čia tikrai neperdedu. Iš tokio, tokių diskusijų e, laimime visi. Labai svarbu mums turėti galimybę pasidalyti savo nuogastavimai su jumis E, kad jūs suprastumėte, kaip iš tikrųjų veikia sanglaudos politika, nes mes tą politiką įgyvendiname ir mes galime pateikti rekomendacijų apie tai, kas e, vyksta gerai, kas e, vyksta blogai. Manau, kad tokio pabudžio susitikimai yra naudingi abiem pusėms. Nekalbėsiu dabar apie sanglaudos politikos principą, nemanau, kad verta apie tai pasisakyti apie sanglaudos politiką jau buvo kalbėta nemažai, todėl aš norėčiau mm, panagrinėti keletą konkrečių dalykų ir papildyti tai, kas jau buvo pasakyta. Visų pirma, norėčiau apibūdinti gana paradoksalią situaciją. Praėjusią savaitę buvo pristatyta auditorumų rūmų ataskaitą. Joje buvo nagrinėjamas paklaidų klaidų lygis e, gyvenina struktūrinę politiką. Tas lygis yra mažiau nei 2 procentai. Taip pat praėjusią savaitę apie šiuos skaičius pranešė, tam tikrus skaičius pranešė žiniasklaida. Buvo sakoma, kalbama apie švaistimą taip ir apie neoptimalų struktūrinių fondų panaudojimą. Taigi, ką reikėtų daryti su šiuo konkrečiu biudžeto įvykdymo patvirtinimu? Kokias išvadas turėtume pasidaryti kitam programavimo laikotarpiui? Tam tikros išvados jau yra padarytos. Norima supaprastinti administravimą. Ir apie tai mes kalbėjome savo mm, pranešime praėjusiais metais. Pone Krell, manau, mes mm, turėtume galvoti ne tik apie Briuselį, turime galvoti ir apie regionus. Aš dabar pasisakau kaip regioninės valdžios atstovas. Mes turime pagalvoti, ką galėtume padaryti, kad supaprastintume taisyklės per kitą programavimo laikotarpį. Tai, ką siūlo komisija, yra didelis žingsnis tinkama kryptimi. Bet turbūt visko, ko norėjome, dar nepasiekėme tas, tame bendrame pas, mano ir ponios Marinį pasiūlyme, dėl kurio bus balsuojama gruodžio mėnesį, e, bus pateikta konkrečių pasiūlymų idėjų, kaip galima dar labiau supaprastinti administravimą. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip užtikrinti finans, geresnius finansavimo srautus. Manau, kad reikėtų visų pirma teisingiau paskirstyti lėšas. Dabar yra trys regionų kategorijos taip pat e, skirtingi lėšų paskirstimo lygiai. Bet kai kalbama apie bendro finansavimo mažinimą skirtingų kategorijų regionams, ypač perinamojo laikotarpio regionams, e, komisijos pasiūlyme tas sumažinimas yra didelis nuo 80 iki 55 procentų. Mes norėtume pasiūlyti 60 procentų. Iš tikrųjų, savo nuomonėje mes kalbame apie 70 procentų. Galvodamas apie savo regiono kasdienį gyvenimą, o tai yra perinamasis regionas, jeigu imame jūsų skaičių, mažiname Mm, iki 60 procentų, jeigu mm, finansavimas mažinamas 25 procentais, tas regionas susidurs su milžiniškomis problemomis. Galioja aiškios, griežtos e, su biudžetu susijusios taisyklės, mes norime jų laikytis. Nenorime didinti finansavimo tam tikrose srityse. Na ir jeigu pažiūrime, žiūrime jau į paskirstytą biudžetą, tai manevro laisvės nėra daug. Ir kai yra mažinamas bendrasis finansavimas, tai lėšų tikrai sumažės. Tai yra viena didelė problema. Kitas klausimas yra lėšų paskirstimas. Čia nėra visiško sutarimo. Mm, aš džiaugiuosi, kad komisarė Kretsu pasakė, kad reikia tam tikro apsaugos tinklo, kuris uh, užtikrintų, kad niekam finansavimas nesumažės 50 ar 60 procentų. Tačiau mata, matas šioje vietoje yra nacionalinis lygis ir čia kyla problemų didesniems valstybėms narėms. Jeigu regionuose ekonominio išsivystimo lygis skiriasi. Aš esu iš rytų Vokietijos. Ir jeigu yra nustatomas 76 procentų e, slengstis, tai perinamojo laikotarpio pereinamieji regionai praras daugiau nei išsivystę regionai. Aš noriu kreiptis į parlamentą. Taip, 76 procentai, tačiau matas turėtų būti regioninis ligmuo. Taigi mums tai yra Antras labai svarbus klausimas. Ir taip pat, kaip sakė kolegė Marini, N plus 2, N plus 3. Kito laikotarpio pradžioje gali būti perita prie N plus 2 taisyklės ir tai gali sukelti dėlių problemų. Mes turime užbaigti dabartinį laikotarpį, kur turime N plus 3. Mm, labai tikiuosi, kad kitas laikotarpis prasidės laiku, nors na, nesu dėl to tikras. Per kitą programavimo laikotarpį susidursime su tokiamis pačiomis problemomis kaip dabar. Todėl turbūt laikotarpio pradžia yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl lėšos nėra įsisavinamos. Būtent šiais klausimais mes iki galo nesutarėme. Noriu paprašyti juos pasigilinti. Regioniniai apsaugos tinklai, taip pat N plus 3 klausimas. Manau, kad reikėtų likti prie N plus 3 taisyklės. Tai būtų didelis mūsų indėlis siekiant užtikrinti veiksmingą struktūrinių lėšų panaudojimą per kitą programavimo laikotarpį. Linkiu Jums sėkmės priimant sprendimą, susitariant dėl DFP iki rinkimų Europos parlamentą. Mes tikrai esame jūsų pusėje ir turime daryti viską, ką galime, kad įtikintume valstybės narės, jog tai yra lemiamos reikšmės klausimas, kurį reikia išspręsti iki rinkimų į Europos parlamentą. Ačiū ir dar kartą dėkoju, kad surengėte šį bendrą posėdį. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Van Milterburg. Jis yra e, regi komiteto koordinatorių saldė vardu. Ačiū. Aš visų pirma noriu pasidžiaugti šią galimybę padiskutuoti su regionų komiteto atstovais. Manau, kad komisijos pasiūlymai labai naudingi. Kalbėsiu trumpai, kad ir kiti nariai turėtų galimybę pateikti klausimų. Kaip jau sakiau, Mm, aš jau ir anksčiau apie tai kalbėjau, mums reikia ne revoliucijos, bet reikia modernizuoti sanglaudos politiką. Tai reiškia, kad reikia šios politikos evoliucijos. Aš džiaugiuosi, matydamas, kad sanglaudos politika yra e, racionalizuojama ir ją įtraukiami tam tikri modernus elementai. Aldė frakcijai labai svarbu, kad ši politika prieptų visus regionus, ne tik atsiliekančius regionus, kuriems reikia solidarumo. Aš manau, kad reikia investuoti ir į lyderius pavyzdžiui, investuoti į išmanėją pažangę specializaciją. Mes turime galvoti apie sanglaudos politikos tikslus ir čia galbūt reikėtų dar didesnio užmojo. Manau, kad kova su klimato kaita yra esminis dalykas. Kiekvienas euras, kurį išleidžiame šiandien, kad užkirstume kelią pasauliniam atšilimui, reikš daugiau eurų ateityje. Ir jeigu pažiūrėtumėte į naujausią IPCC ataskaitą, manau tikrai vertėtų pasvarstyti, kaip didinti mūsų užmojį šioje srityje. Kaip jau sakiau, šioje politikoje yra naujų elementų. Vienas iš jų yra labai artimas libera, visiems liberalams. Tai yra e, Interreg programos, tai yra komponentas, kuris suteiks galimybę novatoriškai investuoti. Taip pat bus e, remiami ekonomikos subjektų klasteriai, įgyvendinant europinę, galbūt net ir paneuropinę e, pažangios specializacijos strategiją. Manau, kad čia turime pasirūpinti, kad e, turėtume europinių lyderių inovacijų srityje. Mes Europoje ne visada konkuruojame vieni su kitais. Reikėtų turėti galvoje, kad mes konkuruojame su likusiu pasauliu - JAV, Kinija, visomis Azijos šalimis. Taigi laikykimės siūlyt, pasiūlyto biudžeto šiam penktam komponentui. Bet galbūt ne viskas yra susijęs su pinigais. Norėčiau trumpai pakalbėti apie Europos tarpvalstybinį mechanizmą. Jis taip pat įeina į paketą ir jis akcentuoja, kad e, nebūtinai interek finansavimas paskatins tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Kartais pakanka tiesiog teisėkuros pasiūlymo, tokio, kokį turime dabar, kuris padėtų įveikti administracinės ir techninės kliūtis. Aš e, labai džiaugiuosi galimybę dirbti kartu su regionų komitetu. Nagrinėjant šį pasiūlymą, aš manau, kad mes einame tinkamą kryptimį. Ir dar paskutinė pastaba labai jautrių klausimų. Žinau, kad kartais regionai nesupranta, kodėl, regio, kodėl sanglaudos politika turi būti susijęta su e, Europos semestru ir su struktūrinėmis reformomis. Taip pat, kodėl svarbu susijęti ES biudžeto išlaidas su įstatymų viršienybės ir teisinės valstybės principų taikymu. Aš norėčiau visus labai griežtai paraginti neužmiršti, kad Europos politika gali labiau užtikrinti įstatymų viršenybę ir visa tai turės teigiamo poveikio mūsų regionų plėtrai. Sanglaudos politika nėra tipinė, standartinė politika. Tai yra Europos politikos krypčių integruota dalis ir tai yra pagrindinė ES investicijų politika. Aš noriu, kad ateityje ši politika būtų integruota, kad taip pat, kad būtų užtikrinta tinkama ekonominė valdysena visojose Europos e, valstybėse narėse. Nes manau, kad tik taip sanglaudos politika padės mums pasiekti rezultatų. Mm, tų rezultatų reikia regionuose ir Reikia, kad prie to prisidėtų regioniniai subjektai. Ir aš labai tikiuosi, kad stiprią sanglaudos politiką mes vykdysime ne tik artimiausią dešimtmetį, bet ir vėlesniais dešimtmečiais. Ačiū. Ačiū dabar ponas Risberman. Nežinau, ar teisingai ištariau jūsų pavardę. Ačiū, pirmininkė. E, komisijos narė, pirmininkė. Ačiū už galimybę pasisakyti šiame bendrame posėdėje. Manau, kad labai svarbu bendradarbiauti šiuo klausimu, kuris yra toks e, artimas, e, svarbus regionams. Aš rengiu pranešimą dėl RDF, sanglaudos fondo ir apie tai daugiausiai ir kalbėsiu. Per kitas dvi savaitės nagrinėsime mano nuomonės projektą Koter komisijoje. Aš dabar kalbu apie projektą, kuris dar neaptartas mūsų komisijoje, turėkite tai galvoje. E, rengdamas e, šį pranešimą bendradarbiavau su regijų komitetu, su ponu Kocolino, su ponia Mikhailova, kitais ir labai džiaugiuosi, kad mes šiuo svarbiu regionams klausimu bendradarbiavimu jame su Europos parlamentu. Kaip jau buvo pasakyta, yra siūloma mažinti biudžetą, dėl to tenka apgailę stauti. Šią temą pasisakė jau prieš mane kalbėję kolegos, aš apie tai dabar daugiau nekalbėsiu. Noriu mm, labai pagirti regio generalinį direktoratą rengiant šį pasiūlymą. Aš manau, kad yra pateikta gerų pasiūlymų ir žengti svarbus žingsniai su paprastinimo srityje. Ir aš labai tikiuosi, kad nebus nukrypta nuo komisijos e, pasirinkto kelio. Vis dėlto norėčiau paminėti keletą sričių, kur dar yra ką tobulinti. Pirmiausia, Labai džiaugiausi girdėdamas, kaip komisijos narė sakė, kad ne vienas regionas neturi likti nuo šalyje, stanglaudos politika turi būti skirta visiems regionams. Žinoma, jeigu norime, kad ES būtų arčiau piliečių, tai e, geriausia vieta tai užtikrinti yra miestai ir regionai. Manau, kad būtent ten ES politika yra veiksmingiausia ir artimiausia piliečiams. Tačiau žiūrėdamas į pasiūlymus, matau, kad kalbama apie teminę koncentraciją nacionalinių, o ne regioninių lygių. Taip pat yra kalbama apie savanorišką lėšų perkelimą į e, InvestEU mm, programą, į kitas programas. Ir kai žiūrime į matome tokius elementus, tai susidaro įspūdis, kad e, nuo regioninio ligmens yra labiau perinama prie nacionalinio ligmens. Aš atstovauju regionui ir Dėl to mm, apgailestauju ir savo nuomonėje mes pasiūlysime e, nemažai pakeitimų, kad tai būtų ištaisyta. E, ir iš įvykusių diskusijų susidariau įspūdį, kad tas toks suvokiamas pereimas nuo regioninio prie nacionalinio ligmens yra netyčinis. Ir tikiuosi, kad komisija tinkamai įvertins mūsų pakeitimus ir kad vis dėlto mes žengsime didelius žingsnius regionalizavimo link. Manau, kad būtent tai priartina Europą prie piliečių. Dar viena svarbi tema, mano nuomonė, yra RDF socialiniai aspektai. Mes pateiksime pakeitimų, kuriais siektume, sieksime sustiprinti nediskriminavimą ir lyčių lygybę. Mes žinome, kad tai yra bendri principai, bet jie nėra paminėti RDF, o mūsų nuomonė svarbu akcentuoti šias temas, mm, kalbant apie tokias didelės Europos biudžeto dalis. Kitas e, dalykas, e, kalbant apie socialinius klausimus, manau, kad demografiniai aspektai turėtų sulaukti daugiau dėmesio. Ir Europoje yra didelių regionų, kur gyventojų skaičius mažėja dėl migracijos ES viduje. Žinoma, daug dėmesio dabar yra skiriama migracijai iš išorės į ES, tačiau migracija ES viduje kelia problemų. Galbūt jį išsprendžia kai kurias problemas, bet jų ir kelia. Ir galbūt reikėtų mums čia, šiuo aspektu sustiprinti RDF. Taip pat teiksime pakeitimų kad šis reglamentas būtų ekologiškesnis. Vienas iš politikos tikslų yra kurti žalesnę Europą. Mes manome, kad galima būtų daugiau dėmesio skirti konkretiems su klimato kaita susijusiems veiksmams, taip pat ir atsparumo stikiniams nelaimėms stiprinimui. Mes matėme daugybę stikinių nelaimių praėjusiais metais, pradedant potviniais, baigiant sausromis. Būtų labai gerai, jeigu e, būtų čia galima panaudoti e, ES lėšas ne ad hoc pagrindu, ne reaguojant į jau įvykusi faktą, bet tai turėtų būti tapti neatsiejama e, sanglaudos politikos dalimi. Apibendrinamas pasakysiu, kad mus tenkina komisijos pasirinkta bendra kryptis bet e, mūsų nuomonė reikėtų daugiau dėmesio skirti politikos regionalizavimui, socialiniams klausimams ir mm, šios politikos ekologiš, didesniam ekologiškumui, ypač e, klimato kaitos rytyje. Mes pateiksime keletą pakeitimų, kai kurie jų bus techninio pobūdžio, bet manome, kad jais sustiprinsime reglamentą. Mes dabar visi sutarėme dėl sanglaudos politikos e, svarbos, sutarėme dėl RDF svarbos, visi e, sutarėme, kad e, reikia čia atitinkamo biudžeto, bet taip pat suprantame ir kokį spaudimą patiria ES biudžetas. Tikiuosi, kad pavyks išlaikyti tokį biudžetą, kokį mm, ir sustiprinti biudžetą. Ir jūs žinote, kad regionų komitetas nedalyvaus trilogė, bet aš linkiu linksm... sėkmės tiems, kurie ten dalyvaus apginant šią politiką. Uh, Dėkoju, kadangi nematau kitų e, koordinatorių regio komitete, suteiksiu žodį ponui Van Nirselioj. Dėkuoju, norėčiau padėkoti komisijos nariai už man sutiktą galimybę. Jau daugelis dalykų buvo pasakyta. Komisijos e, pasiūlyme e, sanglaudos politika vis dar yra viena iš svarbiausių politikos ryčių, iš tikslų. Bet naujose valstybėse narėse matome pokyčius, kurie yra mm, logiška išvada. E, tai yra susiję su išlaidomis infrastruktūrose. Sankodos politika turėtų nekisti. Pagalvokime apie migraciją. Tam tikrose Europos dalyse trūksta gyventojų. Pažiūrėkime į Rumunijos, į Lenkijos dalis dėl gyventojų amžiaus didėjimo, dėl senėjimo, dėl žmonių išvykimo, išvažiavimo kitur e, į, į, į pavydinius centrus ir taip toliau, tuose vietose žmonių mažėja. Tie regionai gali atsilikti. Pagalvokime apie kaimus, iš kur išvažiavo visi, visas jaunimas. Uh, ir lieka tik pagyvenę asmenys. Ir ką mes ten galime įtikinėti, kad reikėtų tikėti Europos projektais ir taip toliau. Integracijos ar darbo kūrimo projektus. Būtent tam ir reikia regioninės politikos, tam, kad būtų sureaguojama, atsakoma į tokius klausimus. Uh, Jau buvo teisingai pasisakyta apie tinkamas priemonės, kurias mes turime. Mes vis dar turime tvirtą sąglaudos politiką, kuri turi būti, yra susijęta su kitomis politikos rytimis. Aš esu pranešėjęs e, pranešimui apie Horizontas 2020. 90 procentų lėšų yra skiriamos e, senosioms valstybėms narėms, nes juose yra pagrindiniai universitetai ir yra pritraukiamos didžiausios investicijos. Taigi mes turime pasikei, pakeisti požiūrį, reikia žiūrėti iš apačios į viršų, nepamirštat ir tos teminės koncentracijos. Nereikėtų žiūrėti iki, iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų, bet ir iš a, a, viršaus į apačią. Ir nepamiršti taip pat tarpvalstybinio bendra, tarp bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, Europos investicijų ir technologijų institutas, kuriam yra dešimt metų. Veikia 40 vietovių. 80 procentų veiklos sutelkta senose valstybės narėse ir likusi dalis naujose. Ir kai kalbame apie teminę specializaciją, e, teminę koncentraciją, mes galime kalbėti apie energetiką, naujasias medžiagas, klimato kaitą ir kalbant e, apie visą tai ir labiau nutolusiuose Europos regionuose galime siekti pokyčių. Per mūsų sąnglaudos politiką ir per biudžetą turime ieškoti tam tikrų naujų galimybių tose valstybėse narėse, kur vienas plus vienas duos tris. Mano pasiūlymas būtų toks. Valstybių arba regionų lygių taip pat galime galima būtų nuspręsta pasitelkti e, daugiau negu 5 procentus e, Europos regionės plėtros e, fondo lėšų. Galime būtų daryti tiesioginį lėšų pervedimą susipažinus su tikslais valstybės narės vokia. Taigi, Aš manau, kad reikėtų nemažinti lėšų iš karto. Reikėtų galvoti apie tai, kaip būtų galima geriau naudoti tas lėšas ir kaip būtų galima e, lab, pritraukti daugiau neviešųjų investicijų ir apskritai daugiau investicijų. Pavyzdžiui, jeigu Europoje pagalvosime apie Vokietijos įnašą į politiką. Jeigu investuoja eurą, uždirba pusantro euro. Iš finansų rinkos, iš transporto rinkos, iš, iš realios ekonomikos ir mūsų europinės e, politikos yra uždirbama. Pavyzdžiui, Niderlandai uždirba 1,4 eurus. Uh, tai yra tokia centrinė politika, link kurios mes turime eiti, nes visas pasaulis veikia vis greičiau. Taigi turime e, ir e, toliau galvoti apie klimato kaitą, žalesnę Europą, darbų, darbų vietų kūrimą Europoje ir taip toliau. Taigi svarbu diskutuoti ir koter regio kontekste, bet e, šiuos klausimus reikėtų aptarti per plenarinę sesiją, dėl to, kad rinkėjai, rinkimai artėja, yra daug nacionalizmo apraiškų, taigi svarbu, kad regioninių ir vietos lygių taip pat būtų kalbama. E, aptariami šie klausimai, kad žmonės būtų informuoti. Ši vakarą yra regio žvaigždžių apdovanojimai. Tai yra pavyzdys būtent tai, kaip reikėtų pagerbti tas Europos žvaigždės. Dėkoju, toliau ponė Mopentri. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už tai, kad pabrėžite, kad palaikote e, sanglaudos politiką, turint omenyje, koks yra įtemptas, kokia yra įtempta biudžeto situacija ir nerimas, kuris kyla. Sanglaudos politika yra susijusi su teritorinė sanglaudos ir ekonomikos politika, nepamirškime šių trijų sričių. Uh, Ponas Ništenroj apie tai kalbėjo, sanglados politika turi sudaryti sąlygas tam, kad būtų daug didesnis augimas, tam, kad būtų mažiau susiskaldimo Europoje, mažiau ekonominio teritorinio susiskaldimo, tam, kad e, nebūtų terito, tam, kad būtų išskirtas teritorinis vientisumas Aš pritarčiau taip pat e, poniai Krel, kad e, reikėtų politikos, kurie būtų skatinami, padedama regionams, nepamirštant subsidiarumo principo. Tai jis mums yra svarbus. E, ir neskredėmėsio tik valstybių narių politikai. Mums regiono komitete E, yra, tai yra svarbus klausimai. Aš ruošiau pranešimą apie pozicijos poziciją e, Europos teritorinio bendradarbiavimo srityje šią vasarą. Mes e, matome, kad e, atsirado tam tikras dedamas, daromas spaudimas laiko trūksta, pakeitimai kartais yra prieštaringi, bet e, man susidarė įspūdis, kad artėjame link bendros pozicijos. Kalbant apie teritorinio, Europos teritorinio bendradarbiavimo politiką, mes matome, kad skirtingose regionuose subjektai E, yra susirūpinę dėl biudžeto mažinimo ir taip toliau. Mes suprantame, kad e, sunku e, išspręsti finansinius klausimus. Taip pat ketvirtasis interreg skirtas vokas buvo sumažintas. Um, Dėl to taip pat kyla susirūpinimas. Subjektai taip pat suinteresuoti, susirūpinę ir dėl jūrų bendradarbiavimo. Aš mačiau Amon, pono Amon ir Žilio pakeitimus. Tikrai kyla susirūpinimo dėl bendradarbiavimo jūrų srityje. Jis yra susijęs su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Mūsų teritorijose, salų teritorijose, uh, Mm, arba Estijoje, taip pat bendradarbiaujant su Suomija, kyla tokie klausimai. Gyvenant netoli jūros, vis tiek jaučiame, kad gyvename netoli sienos. Siena gali būti sausumos arba jūrinė, bet šiaip ar taip ji išlieka siena. Taigi šie subjektai reiškia susirūpinimą dėl jūrinio bendradarbiavimo šis bendradarbiavimas turi išlikti tarp valstybinio bendradarbiavimo dalimi. Subjektai taip pat e, kalba apie 25 km, kurie buvo pasitelkti, į tai buvo sureaguota. Valst... Regionai nu, turėtų, kad tam galėtų bendradarbiauti su kitu regionu, uh, 50 procentų gyventojų turėtų gyventi 25 km nuo sienos. Iš tiesų, šalia sienos retai kada yra labai apgyvendinta teritorija, o būtent ten mums reikia aktyvinti bendradarbiavimą. Taigi aš pateiksiu ganėtinai techninius e, pasiūlymus. E, mes per kelis mėnesius susitikome su daug suinteresuotųjų subjektų ir uh, buvo išsakyta mintis, kad reikėtų, kad išliktų tai, kas jau veikia. Ir buvo pabrėžta, kad e, yra noras ir toliau bendradarbiauti. Susitikimas su ponu e, Harimon e, parodė taip pat, kad mes sutarėme dėl daugelio klausimų su ponia Marinė bendradarbiavo ponas Schneideris ir buvo pabrėžta, kad e, teritorinio bendradarbiavimo politika taip pat turi būti paremta sanglaudos politika. Dar norėčiau pasakyti, kad e, reikėtų pabrėžti ir teigiamus dalykus, kaip kad jau, kad sakė ir kiti. Reikėtų pasidžiaugti su paprastinimo principu. ir maži projektai, ir, ir supaprastinimas, ir susijimas su makro regionais, su, kitais, su kitomis regionų grupėmis, būtinybė apibriežti jūros baseino savoką. Visi šie klausimai, visus šios klausimus buvo sureaguota su entuzijazmu. Uh, Visgi yra dar tam tikrų klausimų, apie kuriuos diskusijos nesibaigė. Yra daug klausimų kylančių ir Koter, ir Europos parlamente. Tai yra, pavyzdžiui, Interreg, ketvirtasis vokas, kur lėšos, lė, lėšų kiekis pasikeitė. Taip pat ir Penktas e, vokas tarp valstybinės bendradarbiavimas e, ir šis, ir šis rytis kelia klausimų, nes tai yra tarp regioninis bendradarbiavimas susijęs su investicijomis. Mūsų manimu ši, ši iniciatyva tikrai yra sveikintina, inovacijų reikia regionuose. Svarbu, kad regionai bendradarbiautų investicijų ir inovacijų, technologijų, pažangių technologijų srityje, tam, kad tos technologijos turėtų svertinį poveikį. Bet šios iniciatyvos neturėtų būti skirtos tik labiausiai kompetitingiems, konkurencingiems ar geriausių rezultatų pasiekiantiems regionams, tik keliems regionams. Šiandieną Mes mano, matome, kad veiksmingiausios priemonės ir daugiausia investicijų yra skiriama būtent tiems regionams, kuriuose jau yra pasiekiama daugiausiai rezultatų. Taigi mes manome, kad e, ir šiai biudžetos sričiai reikėtų skirti dėmesio ir ji turėtų būti taikoma visiems Europos regionams, ne tik tiems, kurie yra labiausiai technologiškai pažengę. Nes ir tose regionuose gali keiti puikių idėjų, socialinių, organizacinių idėjų. Taigi manau, kad ateities teritorinio bendradarbiavimo politikoje būtina atsižvelgti į visus regionus E, ypač tai pasakytume apie šią penktą sritį. Taip pat reikėtų nepamiršti e, regioninio, regioninės, e, mm, regioninio bendradarbiavimo, kuris atspindi taip pat ir teritorinį bendradarbiavimą. E, Erasmus yra vie, viena iš svarbių programų, kuria galima užtikrinti e, sanglaudą. Tam tikrose valstybėse ją sunku užtikrinti, reikėtų tikrai, kad ir toliau būtų naudojamos tos programos, kurios yra veiksmingos. Ir e, tie projektai, kurie buvo tarp valstybinė arba kitokio pobūdžio Europoje ir toliau turėtų likti, nes e, jais yra skatinamas bendradarbiavimas. Dėkuoju. Thank you, thank you very much. I'll give the floor. Ačiū. Dabar žodis ponai Boštinaru, prašom. Ačiū pirmininkė, komisarė. Leiskite man kalbėti rumuniškai ir pažadu kalbėti trumpai. Dabar susidurėme su dviem apribojimais. Ir jie buvo pabrėžti ir kitų kalbėjusių. Aš norėčiau paminėti tai, kas yra tiesiog neįtikima. Dabar taip nuosekliai kalbame apie tai, taip, kad atrodo, kad jokios ideologijos salėje neberiko. Ar priklausai vienai politiniai frakcijai ar kitai, tai jau nebesvarbu tam, kad būtų mm, pasitarnautas sanglaudos politikai. Turime save su to pasveikinti. Tai yra tikrai geras bruožas. Antra, būtina siekti strateginės orientacijos, kad naujas programavimo laikotarpis pasitarnautų energingam energetiniam proveržiui. Kolega Miltenburg minėjo tą faktą, kad turime kontaktuoti su visuomenė. IPCC ataskaita, kuri vakar buvo paskelbta, tiesiog vadinosi panašiai kaip pabuskite idiotai. Ir e, visą tai susiję su politikų sprendimais. Jeigu mes negalėsime panaudoti šių investicinių priemonių sanglaudos politikėje e, ar e, Invest EU, kad paruoštume Europoje, išlaikytume jos vadovaujantį vaidmenį klimato kaitos srityje, taip pat jos vadovaujantį vaidmenį teikiant finansinę paramą šalims, kurios susiduria su problemomis, tai mūsų pažadai ir liks pažadų lygmenių, lygmens. Paryžiuje po rinkimų kampanijos 2019 metais, bet pačiai žmonijai kils didesni iššūkiai, nes pagal IPCC ataskaitą kalbama apie 2000 50-uosius metus, jeigu temperatūra išauks pusantro laipsnio, bus prastai ir jeigu dviem laipsniais, tai bus tikra nelaimė. Taigi dabar labai greitai reikia e, imt, prisimt, priimti sprendimus. O dabar dėl konkrečių dalykų apie šį pranešimą. Aš visiškai sutinku e, su, dėl to, kad mūsų sprendimai turi turėti pozityvų poveikį Europos rinkimuose. Turime galvoti apie tai, kas dirbs Europos parlamente kitą pavasarį. Ar Europos rėmėjai, ar Europos priešai. Abu šie variantai duos visiškai priešingus rezultatus. Turime užtikrinti, kad sanglaudos politika turi taptų didžiausio Europos projekto argumentu. Dabar jeigu kalbėsime apie bendruosius, bendresnius klausimus, tai e, komisija, komisarė, norėčiau pasakyti, kad nereikia siekti dramatiškų pokyčių dabartinėje sanglaudos politikoje. Nes viena verta valdy, vald, valdymo institucijos vietos e, valdžia suva, siek, sugeba suvaldyti įvairius aspektus ir jie gali dirbti greičiau, bet kokie dramatiški pokyčiai sulėtins e, darbų įgyvendinimą. Atsiras. E, galima prisiminti ir 14 metų problemas, e, kai buvo pakeistas reglamentas. Antras dalykas, ką noriu pabrėžti, bet kokios sąlygos, ar tai būtų ekonominės makro sąlygos, ar politinės sąlygos bendraja prasme, padarys žalos solidarumui ne ateityje, o jau 18-19 metais prieš rinkimus. Ypač kadangi įvairiose valstybės narėse idėjos dėl Europos, kuria vykstasi keliais greičiais ar vystosi koncertiniais e, žiedais, E, suprantama kaip pavojus, o makroekonominės sąlygos suvokiamos kaip priemonė instrumentalizuoti spragas tarp Europos šalių. Tai kelia pavojus sanglaudais ir Europos projektui. Sanglaudai Europos projektui. Mes ir toliau turime siekti tuo, ką minėjo kiti kolegos Tai yra N plus 3 e, kiek tai susijęs su ankstesniu programavimo laikotarpiu ir tai susijęs su įvairiomis spragomis. E, pavyzdžiui, sausio 21 metų sausio mėnesį gyvendinimas bus parengtas. O Europos bendrijos regionai galėtų pradėti naudoti pinigus tai taip viskas nevyks, neturime turėti iliuzijų. Manau, kad reikia išlaikyti vieną tinkamumo kriterijų ir čia kalbu apie sanglaudos fondą. Čia dirbus kolega Kocelin. Projektai turi būti finansuojami, jeigu jie susiję su riedmenimis ar geležinkelių transportu. Geležinkelių transportas yra veiksmingiausias, mažiausiai teršinti transporto rūšis. Ir jeigu kalbėsime apie rajonų šildymo projektus, tai jie turėtų būti tinkamai projektai. Kolegos, nepamirškime, kad e, vidurio rytų Europoje žiema yra gana ilga ir ji brangiai kainuoja. Ir energetinis perėjimas reiškia, kad reikia panaudoti, panaudoti centrinio šildymo mechanizmus Jeigu išlaikysime, jeigu tokie projektai bus tinkami, tai mes leisime tuomet investuoti ne į akmens anglį, o į dujas. Nes e, įvairioms bendruomenėms e, energetinis perėjimas reiškia, kad jos neturi kitų išteklių ir maža siūlyti pamirtinį gyvenimą e, apie pamirtinį gyvenimą galima kalbėti, tik tai kalbame apie Bibliją. To, toliau institucinių pajėgumų stiprinimas ir gebėjimų stiprinimas. Šie trūkumai būtent e, neleidžia gyvendinti projektų įvairiose šalyse tinkamai. Ir dar trys pastabos dėl Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Komisarė, Sanglaudos fonde yra skirta 10 milijardų šiam sujungimo fondui. Jis labai e, veiksmingas palyginti su biudžeto mažinimu. Todėl noriu paklausti jūsų ir kolegų, paprašyti jūsų ir kolegų, išlaikykime dabartinę taisyklę trejus metus e, asignavimai turėtų išlaikyti nacionaliuose vokeliuose ir toliau būtų perdvedami į transeuropinių transporto tinklų plėtojimą. Tokiu būdu bus mažiau opozicijos, bus trumpesnės darybos ir dar vienas svarbus dalykas būtina garantuoti, kad taisyklė, kuri e, reguliuoja pervedimus, pirmiausia turi būti paminėta DFP bendrajame reglamente, taip pat RDF ir sanglaudos politikos reglamente ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės taisyklėse. Ši taisyklė turi būti įtraukta į visus tris pranešimus, kad būtų užtikrintas stabilumas. Ir dar vienas e, techninis perspėjimas. E, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra nuostata, kad ji turi būti e, platforma kariniam judumui. Gerai. Pinigai kariniam judumui bus skirti iš gynybos fondo, bet mums reikia taisyklių, kad būtų suderinimumas tarp šių dalykų, nes turėsime tris filosofinius skirtumus - anglodos politika, gynyba ir karinis judumas. Čia reikia koordinuoti veiksmus tarp išorės veiksmų tarnybos NATO ir NATO ir e, sanglaudos politikos. Aš tikiuosi, kad taip ir vyks. Ačiū toliau panas Sančias Munijos, e, kuris yra pranešėjęs, rengiant pranešimą dėl Europos socialinio fondo plus. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš atstovauju kitą pranešėją, e, kuri rengia pranešimą dėl ESF. Ir aš kalbėsiu trumpai. Paskalbėjus su socialinėmis e, organizacijomis mes norime pasakyti štai ką apie Europos socialinį fondą. E, prašoma užtikrinti iškesnį e, ryšį tarp ESF ir socialinių ir teritorinių tikslų kad SF nebūtų vien tik tai sektorinė politika. Mes griežtai atmetame tą vietos ir organizacijų gyvenančių visus pasiūlymus matomumą. Mes turime pademonstruoti, kad administracinės institucijos yra svarbios gyveninančios teisės aktus, ypač atsižvelgiant į jų turimą patirtį. ESF tapo, tampa dabar ESF. Ir čia bus įtrauktos tokios rytis kaip sveikata, švietimas ir migracija. Įdomu yra tai, kad nuotytas koordinavimas tarp ESF ir prieglaušio ir migracijos fondo. Mes e, kalbėsime apie savo nuomonę dėl prieglaušio ir migracijos fondo šiandien po pietų. Mums atrodo svarbu, kad būtų koordinuojami šie du fondai ir Mm, nes čia bus įtraukta migracija. Andalūzija yra tik už 40 km nuo Afrikos ir Andalūzijoje susilaukiame migracijos srautų, atvyksta ypač pažeidžiami asmenys, nepilnamečiai. Mums reikia pakankamai lėšų, kad galėtume tuos žmonės priimti. Ir e, šią prie, prievalę mes turime įgyvendinti šio fondo dėka mes galime užtikrinti lėšas kritiniais atvejais, galime tam žmonėms užtikrinti tam tikrą mokymą. E, taip pat dar noriu pasakyti apie regioninį bendradarbiavimą. Manau, kad tai yra Europos projekto širdis. Komisijos narė Kretsu paminėjo Erasmus kaip vieną iš sėkmingiausių e, projektų Europos istorijoje. Mes sutinkame E, kad šis rytis buvo sėkminga Erasmus būtent dėka. Ir mes manome, kad regioninis bendradavimas gali būti regioninių institucijų Erasmusas. Bet aišku, e, kartais e, yra sumaišties jūrų bendra, teritorinėme bendradarbiavime. Mano regionas bendradarbiauja ir jūroje, ir sausumoje su Algarvės regionu. E, jūrinis bendradavimas vyksta su Maroku taip pat. Ir e, šį bendradavimą turime siekti su migracijos ir kitomis temomis. Bet e, bendradarbiavimui jūrų srityje reikia artimo ryšio. Ką tai reiškia? Mes neturime jokio tunelio ar kažko panašaus. Bet jau 25 metus bendradarbiavame. Nepamirškime, kad Andalūzijos siena yra ne tik Ispanijos siena, tai yra taip pat ir Europos siena. Ir ryšys tarp ESF ir Europos e, socialinių teisų ramščio turėtų padėti mums mažinti neligybę ir padėti tiems, kurie nukenčia nuo krizės labiausiai. Taip padėtų užtikrinti artimesnį ryšį tarp Europos projekto ir piliečių. Galbūt krizė jau baigėsi, bet mes neišbrisime iš krizės, kol visi nebus išbridę iš krizės. Nieko negalime palikti už, nugar, už, už nugarų. Tai yra prioritetinė užduotis. Tai svarbu ne tik mums, bet ir visai Europos ateičiai. O dabar žodis poniai Maletič, paprašysiu kalbėti trumpiau, nes dar norime skirti laiko komisijos nariai Krecu atsakyti kai kurios klausimus. Ačiū, labai malonu paskalbėti su regionų komitetu šią svarbę temą ir džiaugiuosi, kad mes visi iš tikrųjų čia susirinkę remiamės anglodos politiką ir kovojame, kad ta politika būtų stipri. Ir tikrųjų, iš tikrųjų manau, kad turime iš tikrųjų kovoti remdamėsi komisijos pasiūlymu tikrai abejotina, ar sanglaudos politika išliks stipri, nes kaip kai kurie iš jūsų minėjote, stipriai sumažintas finansavimas, pateiktose pasiūlymas sanglaudos politikai ir pats DFP siunčiamas signalas yra abejotinas, nes anglos politika mažinama 10 procentų, tuo pat metu didamas E, didinamas finansavimas konkurencingumo programoms 50 ar 100 procentų. Na, gal ir gerai, bet iš esmės, ką mes sakome, kad daugiau, e, daugiau galimybių suteikėme konkurencingesniems regionams ir mažiau galimybių numatome mažiau konkurencingiems regionams. Negalime siūsti tokio signalo. Ir dėl to Europos parlamentas tam priešinsis ir mes, aišku, pateiksime kitus skaičius ir kitokį pasiūlymą. Dar vienas dalykas, kuris buvo kai kurių kolegų paminėtas, skaitant poną Vaštinarų, sanglaudos fondas. Jeigu mažinsime sanglaudos fondo lėšas 46 procentais, tai ką tai reikš? Ar mums reikia šios priemonė, jeigu turėsime tik pusę pinigų? Kokie yra mūsų ketinimai ir tikslai? Ar mes jau nebenorime turėti sanglaudos fondo, e, sanglaudos politikoje, juk tai yra viena svarbiausių priemonių. Taigi iš tikrųjų abejotina, e, abejotiniai pasiūlymai. Ir be tų karpimų mes leidžiame lengvai pervesti sanglaudos lėšas į kitas priemonės. Kodėl ne priešinkai? Kodėl nesustipriname sanglaudos politikos kitų priemonių pagalbą. Visą laiką mažiname sanglaudos politiką ir skiriame lėšų kitoms priemonėms. Dabar valstybės narės gali apsispręsti iki 5 procentų e, lėšų skirti InvestEU priemoniai. Ir aišku, valstybės bus e, motivuotas būtent taip ir daryti. Kodėl ne priešingai? E, tai yra tikrai klaustukas ir 10 milijardų taip pat pervedimas į Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę iš sanglaudos fondo, kuris ir taip sumažintas 46 procentais, kelia klausimų iš tikrųjų, kokia yra sanglaudos politikos ateitis. Taip pat turiu paminėti makroekonominės sąlygas. Ir faktas, tarp jų teikiamas pasiūlymas e, reformų paramos programas tvirtinti o biudžetas toms programoms yra 25 milijardai eurų. Tuo pat metu mūsų reglamente, komisijos pasiūlyme vis dar yra patiktas prašymas valstybėms narėms panaudoti sanglaudos politiką ir jos lėšas reformams remti. Kodėl? Jau yra naujas vokas 25 milijardai reformams. Ir dar tuos 25 milijardus turime dar papildyti lėšomis iš sanglaudos politikos. Taip, turime atsisakyti tai tvirtinti. Aš sakau tiesiog, kad komisijos pasiūlymas tikrai neremia sanglaudos politika, politikos, jis dar labiau karpo sanglaudos politikos lėšas. Tam negalima pritarti. Ir dar viena pastaba. pastaba naujame reglamente yra labai daug sąlygų numatyta ir tai yra neprimtina. Pirmiausia, pagal dabartinį e, reglamentą pradėjome dabartinį laikotarpį nuo makroekonominių sąlygų ir iš ankstinių sąlygų, dabar naujajame reglamente be tų sąlygų. Ir turime pagerintas iš ankstinės sąlygas, tai yra įgalinčias sąlygas, numatome. Be to dar yra pažeidimo sąlygos, kurios e, vėl įvedamos ir įstatymų viršindybės sąlyga. Taigi vėl viską darome, kad sanglaudos politika būtų dar sudėtingesnė ir kad būtų užblokuotas e, sanglaudos lėšų teikimas paramos gavėjams, NVO ir kitiems. Nes e, keliame reikalavimą ypatingai geros valdysenos centrinių lygmenio, tai e, yra kliūtis. Na ir paskutinis E, komitetų regiono narys, ponas Pavel Branda. Ačiū, kalbėsiu trumpai, daugam kas buvo pasakyta, aš pritaru, pritariu, todėl dabar sutelksiu dėmesį į tarpvalstybinio bendradarbiavimo e, temą, ją domiuosi pastarosius metus kaip Europos pasienio regionų organizacijos vicepirmininkas. Taigi kalbame apie sanglaudos politikos ateitį, biudžetą, visada kalbant apie šią politiką minimas e, pridėtinės vertės kūrimas kaip pagrindinis principas ir nematau geresnio būdo, kaip tai sukurti nei tarp valstybinis bendradarbiavimas. Su ponia Mikhailova mes dalyvavome diskusijoje e, apie tarp valstybinį bendradarbiavimą ir sutarėme, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas turi būti remiamas ir stiprinamas, tačiau pasiūlyme tai nėra atspindėta kalbame apie š, š, didinimą 6,5 milijardais e, judumui, tai turi poveikį piliečių gyvenimui, taigi kyla klausimas, ar teisingai yra išleidžiamos lėšos. Tačiau tarp valstybiniam bendradarbiavimui reikia ne tik pinigų, reikia ir tinkamų sąlygų. Ir noriu padėkoti komisijos nariai už tai, kad ji e, sutelkė dėmesį į šio bendradarbiavimo kliūtis, taip pat ir pateikė pasiūlymą dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir džiaugiuosi, kad čia mes kalbame ne tik apie Interreg. Kitas dalykas, kalbėjome apie pasitikėjimo kūrimą ir Europos priartinimą prie piliečių per sanglaudos politiką. Pateiksiu pavyzdį. Čekijos ir Lenkijos programa. Aš gyvenu prie Čekijos, Lenkijos ir Vokietijos sienos. Mes turėjome 400 tūkstančių dalyvių e, projektuose susijusiuose su Interreg. 300 tūkstančių dalyvavo nedideliuose projektuose. Aš manau, kad tai yra didelė sėkmė. Mūsų institucijos pirmą kartą tikrai įtvirtino mažų projektų fondą. Komisija išklausė mūsų pasiūlymų. Mes, žinoma, dar aptarsime detalės, pristatome tos pasiūlymus ir rėdžių komitete. Aš manau, kad tikrai buvo padaryta daug, priartinant šią politiką prie piliečių. Ir trečia trumpa pastaba dėl supaprastinimo. Čia, manau, kyla problemų dėl daugelio patikrinimų, didelio patikrinimų skaičiaus ir netikrumo. Bet kalbėdamas apie tarpvalstybinio bendradarbiavimo temą, noriu pasakyti, kad komisija siūlo mažiems projektams, kurių vertė nedidesnė negu 100 tūkstančių eurų, supaprastintų išlaidų modelį ir jis turi būti privalomas. Tai yra gerai. Tačiau jeigu esu naudos gavėjas, tai naudojosi tam tikromis fiksuotomis sumomis. Bet jeigu yra bendras finansavimas iš, iš savivaldybės ar regiono biudžeto, tai tada bus taikoma nacionalinė kontrolė ir man teks e, atsiskaityti už kiekvieną išlaidų punktą. Gal būtų galima rasti kitokį sprendimą, galbūt tie, kad tas supaprastintas išlaidų modelis e, taikomas mažiems projektams turėtų būti viršesnis e, e, ir turėti pirmenybę prieš nacionalinę kontrolę. Ačiū dabar paskutinis. Regi komiteto atstovas, panas Žiulon, prašysiu kalbėti trumpai, kad komisijai liktų laiko atsakyti. Ačiū. Pasakysiu tik keletą pastabų. Visų pirma, kaip daug kas sakė, dar reikia nuveikti didelį darbą, dirbti su tais pasiūlymais, kurie jau pateikti. Noriu priminti, kad prieš keletą mėnesių mes net nežinojome, ar bus toliau vykdoma sanglaudos politika, kurie galės naudotis visi Europos regionai. Dabar, žiūrėdamas į pateiktus pasiūlymus, lygin, mes juos lyginame su ankstesnio laikotarpio skaičiais. Viskas viskas atrodo neblogai, bet svarbu neužmiršti, kad e, daug kas keičiasi, reikia, kad ir sanglaudos politika keistųsi ir prisitaikytų. Daug kas pasikeitė ES per septynerius metus. Ir noriu priminti septintąją sanglaudos ataskaitą, kurią paskelbė komisija. Ten buvo paminėta labai įdomių dalykų. Buvo kalbama apie pokyčius, evoliuciją ir buvo sakoma, kad tuo laikotarpiu kai kurie regionai mm, nemažai paaugo, bet tuo pačiu metu tam tikri regionai labai mm, smarkiai nukentėjo nuo krizės. Ir ataskaitoje labai gerai išryškinama tam tikrų regionų mm, vidutinės pajamas gaunančių regionų padėtis. E, būtent šie regionai gali nukentėti, jeigu mes netkreipsime pakankamai dėmesio į jų padėtį. Taip pat ataskaitoje buvo labai puikiai parodyta, kad e, būtent tie regionai augo mažiausiai. Todėl komisijos pasiūlymas e, didinti e, regionų, apriepti ir perinamuosius regionus yra geras. Reikia laikytis tokio principo. Aš taip pat noriu uh, priminti ir regionų, regionės plėtros komiteto gintą poziciją dėl bendro finansavimo, kad reikia didinti bendro finansavimo dalį šiems perinamiesiems regionams. E, manau, kad taip pat kalbant apie pokyčius, kurie įvyko ES pastaraisiais metais, negalime nepaminėti Brexit. Manau, kad Brexit smarkiai turės didelį poveikį ir e, turės poveikį ir bendradarbiavimo prasme, ir taip pat e, priekybos, transporto prasme. Aš jau anksčiau sakiau ir manau, kad ES turi numatyti lėšų ir specialų mechanizmą, kuris padėtų regionams pasiruošti. E, turiu galvoje ypač tuos regionus, kurie taps pasienio regionais. E, taigi norėčiau išgirsti komisijos narės nuomonę šio klausimu. Ačiū. Ačiū. Um. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariai. Prašau atsakyti į, į klausimus. Na, visada mums e, laiko pritrūksta tokiems susitikimams, bet kuriuo atveju dabar suteikiu jums žodį. Ačiū. Kaip jau sakiau, man visada malonu dalyvauti tokiuose diskusijose. Šiandien taip pat įvyko įdomi diskusija. Žinoma, kai kuriais klausimais mūsų nuomonės išsiskiria, bet apskritai šis susitikimas yra dar vienas patvirtinimas, kad mes vienodai suprantame, kaip ateityje turi atrodyti svarbiausia mūsų investicijų politika ir kad ji būtų naudinga piliečiams. Noriu taip pat pritarti tam, ką sakė ponas Bostinaru, jis yra mano tėvinainis. Pradėsiu nuo to, ką pasakė jis. Man sanglaudos politika neturi jokių politinių atspalvių. Labai svarbu mums e, užmiršti savo nuostatas. Turime ginti tą pačią svarbiausią priemonę, tai yra visų regionų investicijų politika. Mes visi sutarėme dėl sanglaudos politikos svarbos ir dėl būtinybės e, koordinuoti Europos regioninio, nacionalinio ir vietos ligmens veiksmus. Aš džiaugiuosi šią galimybę bendrauti ne tik su Europos parlamento nariais, su kuriais turiu galimybę daug dažniau susitikti, bet džiaugiuosi galimybę diskutuoti ir su regionų atstovais juk galiausiai ir vieni, ir kiti esate svarbiausias mūsų ryšys su piliečiais. Jūs atstovaujate vietos valdžios institucijoms, taip pat atstovaujate ir rinkėjams Europos parlamente. Keletą pastabų apie teisėkuros paketą. Jūs žinote, kad mes savo pasiūlymą pristatėme praėjusią gegužę. Labai atidžiai klausiausi jūsų pastabų komentarų, idėjų. Dabar mes laukiame, kol Europos parlamentas, tai yra jūs ir Europos ministrų taryba, suformuoluosite savo pozicijas, kad galėtume kaip galima greičiau pradėti dėrybas. Aš noriu mesti jums iššūkį, numatyti ambicingą darbo tvarkį, pradėti trilogų susitikimus jau gruodį. Mes tikrai nenorime dėlsti. Na, jeigu nenorime, kad atsirastų vėlavimų, jeigu norime įgyvendinti naują programavimo laikotarpį laiku, ne taip kaip per šį programavimo laikotarpį. Mm, tai remdamasi patirtimi, manau, kad trilogus turime pradėti gruodį ir tada kovą, dar pirmininkaujant Rumunijai, galėtume pasiekti susitarimą. Jūs esate Europos parlamento nariai ir kad ir kiek turite žinių, kad ir kokia yra jūsų patirtis, akivaizdu, kad naujas parlamentas nešoks iš karto į dėrybas dėl daugiametės finansavimo programos. Taigi atsirastų dar didesnis vėlavimas. Manau, kad šis laikas yra labai svarbus valstybėms narėms, regionams ir atstovai ministrų taryboje, valstybių, vyriausybių vadovai, kurie atstovauja savo valstybėms, turėtų puikiai žinoti, kokią žalą padarytų vėlavimas ir sprendimo atidėjimas po rinkimų į Europos parlamentą mes turėsime dirbti su naujos sudėties Europos parlamentu. Suprantame, kad naujam parlamentui prireiks laiko, kol organizuos savo darbą ir taip atsiras bent pusmečio vėlavimas. Tai reikš, kad Europos, kad Europos projektams teks skirti nacionalinės lėšas, kad tie projektai būtų užbaigti, o ne europinės lėšas, kaip buvo numatyta. Taigi aš tikiuosi, kad jūs, kaip ir aš, suprantate, kad um, pasiūlymai dėl pas, finansinių elementų turės būti patvirtinti valstybių ir vyriausybių vadovų lygių, tai yra Europos vadovų taryboje. Bet visa kita, tai yra pats reglamentas, e, yra jūsų rankose. Daug kas iš jūsų pateikėte labai detalių klausimų. Dėl jų turės spręsti Europos parlamentas dabar. Pavyzdžiui, pana Šnaidra klausė apie rodiklius, apie rytų ir vakarų Vokietiją. Rodiklis yra tas pats, tai yra BVP tenkantis vienam gyventojui. Ir aš žinau, kad rytų Vokietija yra skurdesnė negu vakarų Vokietija ir kuo turtingesnis esi, tuo mažiau gausi. Bet e, kaip tos lėšos bus panaudotos, E, bus nuspręsta regioninėse ir nacionalinėse programuose. Ir dėl tų programų reikia apsispręsti jau dabar. Remiantis šiuo laikotarpiu, mes visi turime grįžti į savo šalis, pasikalbėti su regionais, pradėti galvoti, kaip laiku užbaigti šį programavimo laikotarpį ir jau pradėti renkti brandžius projektus kitam programavimo laikotarpiui. Sutinku beveik su visais jumis dėl strateginio alijanso reikia Europos komisijos, parlamento tarybos, regionų komiteto bendradarbiavimo. Kitas pasiūlymas N plus 2. Čia irgi viskas priklauso nuo jūsų. Mes Pateikėme savo pasiūlymą dėl N plus 2, pateikėme ir paaiškinimų. Dabar spręsti Europos parlamentui. Taip pat svarbu ir tai, ką sakė ponė Konstans Krell. E, tikrai padėtis neįlinė. Mums tenka labai didelė atsakomybė E, galvojant ir apie, ties, apie ateities kartas, mes turime priartėti prie piliečių, atgauti jų pasitikėjimą ir užkirsti kelią tai euroskepticizmo bangai. Tai yra labai svarbios investicijos. Mes nepakankamai apie tai kalbam, nepakankamai tai parodome. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie abipusės pastangas Aš žinau, kad tose šalise, kuriuose aš asmeniškai neapsilankau, Europos lėšos net nėra minimos. O manau, kad reikia apie tai kalbėti, inauguruojant projektus. Iš tikrųjų, reikia padaryti galą tam žaidimui ir kalboms, kad viskas, kas yra blogai, ateina iš Bruselio. E, turi būti minima, kas yra daroma, kas yra įgyvendama su ES lėšomis. Tai turi būti daroma merų, regionų lygių. Deja, mm, ministrai, kurie dirba ministrų taryboje, kalba apie tai, kad komunikacija yra mūsų silpnoji vieta, tačiau nu, grįžę į savo šalį dalyvauja projekto pristatymė ir atidarymė ir net nepamini, kad maždaug 80 procentų projekto finansuojama iš ES lėšų ir kad čia galioja Europos solidarumas. Jūs taip pat minėjote labai svarbę man programą Interreg ir tarp valstybinio bendradarbiavimo programą. Jūs žinote, kad mes paskelbėme komunikatą ir dabar galvojame, kaip tą komunikatą paversti realybę. Mes e, rengiame ir gairias, kurios turėtų padėti valstybėms narėms e, savanoriškai bendradarbiauti tarp valstybinių lygių. siekiant abipusios naudos. Kaip jau sakiau, man tarp valstybinis bendradarbiavimas yra labai svarbus dalykas, bet kartais jis yra laikomas savame suprantamu dalyku. Šis bendradarbiavimas ne tik užtikrina ekonomikos augimą, bet ir padeda užgydyti tam tikras žaizdas, kurių yra mūsų žemynė. Jūs paminėjote Slovakiją ir Čekiją. Taip pat reikėtų paminėti ir Žemutinę Austriją ir Bratislavą, kur E, tarp Frankfurto prie Oderio ir Šlubice žuvo tūkstančiai žmonių. Tie žmonės dabar susitaiko, studijuoja vieni kitų universitetuose. Kitas dalykas e, - e, šiaurės taika. Tai yra mūsų iniciatyva, bet iš tikrųjų ta taikos programa buvo parengta ne Dublinė ar Londonė, ji buvo parengta Briuselėje ir ji padėjo užtikrinti taiką tame nerame regione. Ir aš labai tikiuosi, kad ir džiaugiuosi, kad Junktinė karalystė yra pasirengusi tęsti tą programą ir po 2020 metų. Ir toliau Brexit, atsakysiu į paskutinį klausimą, jis jau paveikė mus visus, nes mes prarandame antrą šalį donorę, antrą pagal dydį šalį donorę, pasižiūrėsime, kaip kuo baigsis e, dėrybos. Na, vyriausiasis dėrybininkas ponas Barnie, kuris vienu metu buvo atsakingas už regioninę politiką komisijoje, m, mm, siekia finansinio sustarimo. Taigi mes pasiekėme, kad iki 2023 metų Junktinė karalystė mokės savo įnašą visoms e, valstybėms narėms ir mes tęsime E, savo darbą Junktinės karalystės regionuose ir miestuose, tai yra ir metro Glasgė, darbai Mančesterė ir panašiai. Ir žinoma, kaip sakė pirmininkė, niekada mums nepakanka laiko tokioms diskusijoms, ypač jo trūksta dabar. Dar noriu pasakyti, kad e, šiuo metu vyksta Europos miestų ir regionų savaitė ir tai yra labai uh, puikiai proga mums visiems bendrauti su regionais, su suinteresuotaisiais asmenimis. Šiuo metu Briuselėje lankosi maždaug 6 tūkstančiai žmonių, daug žurnalistų kalba apie sanglaudos politiką. Manau, tai yra puikiai galimybė mums pamastyti ir padiskutuoti apie šią politiką. Ir Europos regionų savaitės Ši Europos regionų ir miestų savaitė yra jauniausia savaitė, nes dalyvauja daug jaunimo, daug jaunimo matysime ekranuose, konferencijose, daug kalbama apie ateitį. Aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko pritraukti tiek daug jaunimo. Vakar kartu su pirmininku Junkeriu e, dalyvau diskusijoje su jaunimu iš Kroatijos, jaunimu, kuris dabar dirba Junktinėje karalystėje, taip pat su jaunuoliais iš Vokietijos. Kai kurie iš tų žmonių, kaip sakiau, labai įvertina Erasmus, Interreg, tarp valstybinius projektus, juose dalyvauja ir supranta, kad tai nėra tiesiog savaime duotas dalykas. Tai ateina iš ES ir dėl to, kad mes priklausome vienai šeimai. Toliau kiti klausimai, jie yra labiau techninio pobūdžio, gal atsakysiu juos kitą kartą. Bet kuriuo atveju, kai kalbame apie e, supaprastinimą, mes kalbame apie supaprastintas išlaidas. Taip pat norime labiau pasitikėti nacionaliniais auditoriais. Man labai svarbu, kad e, naudos gavėjai galėtų daugiau dėmesio skirti įgyvendinimui, o ne visokiems dokumentams, procedūroms ir patikrinimams. Dar kartą Jums dėkoju, buvo malonu čia lankytis, tikiuosi, kad dar turėsime progų susitikti. Bent jau tikiuosi, kad iš šios salės išeisime su mintimi, kad reikia pasistengti padaryti viską, kad kaip galima greičiau prasidėtų trilogai dėl DFP, dėl įvairių reglamentų. Ačiū pirmininkė. Dėkoju abiems pirmininkams. Dėkoju. Komisijos narė, ponė Mikhailova, dėja mes neturime laiko e, dar kitiems pasisakymams. Norėčiau padėkoti visiems. Matau, kad regionų komitetas ir Europos parlamentas e, dėl daugelio dalykų sutarė. Mums tikrai reikėtų pereiti prie kalbų apie trilogą. Galėtume e, prisidėti prie trilogo savo mintimis. Tikimės, kad mums pritars. Bet iki, šiol, iki tol galime diskutuoti tarp mūsų ir tikiuosi, kad mūsų diskusijos bus veiksmingos, sėkmingos ir naudingos mūsų piliečiams ir regionams. Dėkoju. Ačiū Jums visiems. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Aš tikrai Jums noriu parodyti pritarimą. Mes sutarėme dėl sangodos politikos, suprantame, kokia yra mūsų atsakomybė ir suprantame, kad turime būtinai suteikti galimybės, kurios atsiveria iš e, šios politikos ryties ES piliečiams. Ši programa, e, politika turi būti arti Europos piliečių. Dėkuoju Jums visiems, aš tikiuosi, kad greitai pasitaikys dar vieną progą padiskutuoti. Taip pat norėčiau informuoti, kad Regi komiteto posėdis bus pratestas 11.45, mes tuomet balsuosime, taigi ateikite į salę tuo metu. O dabar kartu su ponu, ponu Osvaldu ir pone Krell suorganizuosime trumpą spaudos konferenciją už salės ribų tam, kad informuotume žiniasklaidą apie mūsų šiandienos posėdį. Taigi susitikime 11.45 dėl regijų komiteto tolesnio darbo. Ačiū.

Yeah.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

Taigi sveikinuosi su visais e, regijų komiteto nariais, dėkoju už tai, kad atėjote balsuoti laiku. Jūs e, žinote, kad e, teko pakeisti darbo atvarkę, todėl kad daugelis narių dalyvauja įvairiuose e, renginiuose susijusiuose su regionų dienomis. Štai dėl ko mes sukeitėme balsavimą su, su susitikimu su regionų komitetu vietomis. Dabar mes balsuosime. E, pirmas bus balsavimas dėl pasiūlymo, dėl e, struktūrinių reformų rezervo. Kaip žinote, gavome pasiūlymą dėl jo e, birželio 20 dieną. Ir tuo metu e, ponia Krell ir e, Isterol nusprendė atmesti šį pasiūlymą. Mes e, nusp... po to pasiūlėme atmesti pasiūlymą ir balsuosime tik dėl penkių pakeitimų. Jeigu jūs pritarėte atmetimui, tuomet turite balsuoti prieš visus pakeitimus. O jeigu norite už, e, balsuoti už komisijos pasiūlymą, tuomet turite balsuoti bent už vieną pakeitimą. E, ponas Van Nisteroj, teisingai jūs pasakėte. Tai yra istoriškas momentas, istorinis momentas, todėl kad pirmą kartą Regi komitetas atšaukia teisėje kuros procedūrą, kurią pasiūlė komisija bent jau per mano 15 metų. Tai pirmą kartą nutinka, nes komisija per toli nuėjo. Mes patvirtinome reformų programą, mes ją pratesėme per plenarinę sesiją, bet šiuo atveju buvo Bandoma nueiti tikrai per toli, siekiama per toli, per daug, panaudoti per daug sanglaudos e, lėšų. Tai yra konkretus, e, aiškus atmetimas e, iš regi pusės. Aš tikiuosi, kad bus rezultatų. Dėkoju. Ar kas nors norėtų pasakyti? Ne, tai tuomet perėsime prie balsavimo. Dabar balsuosime dėl pasiūlytų pakeitimų. Pirmas pakeitimas, kas yra už, prieš, susilaiko, atmestas. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Envi pakeitimas pirmas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Ir ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Dabar ba, galutinis balsavimas. Balsavimas, vardinis e, balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Komisijos pasiūlymas yra atmestas. Matote rezultatus. Dėkuoju už tai, kad balsavote. Toliau balsuojame dėl mūsų nuomonės, kurią parengė ponas Von dėl e, tarpinės ataskaitos dėl dominatės finansinės programos 21-27 metai parlamento poziciją siekiant susitarimo. Pone Von, ar norite ką nors pasakyti? Labai trumpai, pirmininkė, turime dvi nuomonės ir kai kurios nuomonės yra svarbesnės negu kitos. Manau, kad ši yra viena iš svarbesnių, kurias rengia komitetas, nes tai suteikia mums galimybę padaryti įtaką kitam DFP. Ir biudžeto komitetas laukia taip pat mūsų pasiūlymų, e, kai jie dėrėsis jų daryboms dėl DFP vyko intensyvios diskusijos su šelniais pranešėjais ir kitais kolegomis ir po tų diskusijų mes parengėme kompromisus. Todėl norėčiau pasakyti kolegoms, kad jeigu jums netgi ir ne iki galo patinka pranešimas ar ne iki galo patinka visi kompromisai, prašom galiausiai balsuoti už nuomonę, nes būtų didžiulė klaida, jeigu komitetas nepateiktų savo nuomonės biudžeto komitetui. Taigi Jeigu ir nepatinka kažkurios detalės, prašom balsuoti už galutinį variantą. Ačiū. Pradedame balsavimą ir pirmiausia antras kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Elektroniniu būdu balsuojama dėl 14 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Prašom parodyti rezultatą. Štai jis. 17 už, 14 prieš. Toliau 16 pakeitimas. Ar teisingai sakau? 16 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestas. Toliau 17 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmestas. 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Manau, kad patvirtinta, bet patikrinkime. 18 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 17 prieš 13 už. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 25 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. 26 pakeitimas, identiškas ankstesniam atmestas, toliau 28 kas už, prieš susilaiko atmestas, 27 atkrenta, ne, neatkrenta 27 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 29. Kas už, kas prieš susilaiko. Manau, kad patvirtintas. Atsiprašau, sako pirmininkė. 30 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Penktas kompromisas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Keturiasdešimtas už, prieš susilaiko. Manau, kad patvirtintas, bet patikrinkime. 40 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 52 pakeitimas. 52 kas už. Prieš susilaiko. Manau, kad patvirtintas norite patikrinti, tikriname 52 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Atsiprašau. 62 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Manau, kad atmestas. Norite patikrinti? Tikriname. 62 pakeitimas. Prašom balsuoti. Patvirtintas. Atsiprašau, suklydau. 53 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtintas. 57 atkrenta, nes 53 patvirtintas. Penkiasdešimt aštuntas. Balsuojame dėl jo, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau devintas kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 63, kas už, prieš susilaiko, manau, kad patvirtintas. 64 atsimtas kartu su 65, nes jie identiški. 66. Net krenta, ne, balsuojame dėl 66. Atsiprašau, sako pirmininkė. 64 atsiimtas, bet 65 ne atsimtas. Todėl turime balsuoti dėl 65-ojo, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Toliau 66-asis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 67-as, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Norite patikrinti? Tikriname 67. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. Toliau 68 ir 69 identiški pakeitimai. Kas už? Jie atkrenta. nes 66 buvo patvirtintas, taigi jie atkrenta. Toliau 70. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. E, konstruojamosios dalis, pirmas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Norite patikrinti? Trečias pakeitimas, elektroninis patikrinimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas, atmestas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Patikrinkime penktąjį pakeitimą elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Baigime. Patvirtintas. Patvirtintas. Kaip su šeštuoju. atkrenta. Toliau septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Manau, kad atmestas. Norite patikrinti. Tikriname septintąjį pakeitimą elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, manau, kad atmestas. Taigi, galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Cox? No. I'm, I'm, I'm following. Okay. Okay. The vote is closed. The vote is... Balsavimas baigtas. Patvirtiname. Komisijos pasiūlymo atmetimo sprendimą. Tiek balsavimo. Baigiame posėdį. Tuo tarpu ir sustiksime 15 val. Ačiū.